Welcome to this meeting. Uh, point. Sveiki susirinkę į posėdį. Pirmasis darbo tvarkės klausimas - darbo tvarkės tvirtinimas. Ar galėtumėm patvirtinti darbo tvarkę? Taip. Antras punktas. Vertimo režimas verčiama į visas kalbas, išskyrus suomių, kratų ir maltiečių kalbas. Taip pat noriu paskelbti, kad šiandien vėliau popietę ponas man pakvietė 18 žmonių grupę, kuri dalyvaus mūsų darbo, mūsų komiteto posėdėje ir klausysis mūsų. Taigi bus, tikiuosi, kad bus visi komiteto nariai, kai atvyks, kai atvyks lankytojai, lankytojų grupė. Trečias klausimas. Protokolų tvirtinimas kovo penktosios. Taip, patvirtinome. Ir dabar periname prie balsavimo. Tie, kurie turite balsavimo korteles, prašau jas įdėti ten, kur reikia tinkamai. Ir prieš pradedant balsavimą Manau, kad ponas Kasa nori šitą pasakyti. Ne. Gerai. Tuomet iš karto periname prie balsavimo. Vienintelė problema yra tai, kad dar yra šiek tiek per anksti, dar ne visi nariai susirinko turėtum laukti iki pusę dešimtos. Ačiū. Jei būtumėm pradėję nuo, nuo 9 ryto, tikiuosi, visi būtų čia susirinkę. Na, gerai, palauksime porą minučių. Taip pat palauksime ir su kitų klausimų nagrinėjimų. Balsavimą pradėsime po šešių minučių.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 The... Dabar pradėsime balsavimą. Tikiuosi visi turite balsavimo korteles, taip pat ir balsavimo sąrašą. Aš neturiu kortelės, norėjau jums apie tai pranešti, bet aš balsuosiu. Pirminkė, nieko žinoma, negalim padaryti, kartais taip atsitinka, bet mes negalime atidėti balsavimo. Jeigu norite, žinoma, tai galite nueiti ir atsinešti tą kortelę. Pradėsime balsavimą. Pirmiausia, balsuosime dėl nuomonės projektų, dėl investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą. Jeslovietska atsakinga už šios nuomonės rengimą. Turime kompromisą D. Kas už kompromisinį D pasiūlymą? Prieš. Susilaikė. Priimta. 23. Pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 24 pakeitimas, balsavimas dalimis. Balsam dėl pirmos dalies. Čia yra frazė considers that ir pabaiga frazės job creation potential. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antra pakeitimo dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime balsavimą dėl 25 pakeitimo elektroniškai. Dviem nariais EPP frakcijos per daug. Dar vienu nariu per daug. Balsavimas baigtas. Atmesta. E kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 32 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. EPP frakcijos vienu nariu per daug. Dar vienu EPP nariu per daug. Dabar jau gerai. Atmestas pakeitimas. 33 pakeitimas balsavimas dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 35 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. F kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. G kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 43 pakeitimas. Tai yra žodinis pakeitimas, kurį pateikė EPP. Ar kas nors prieštarautų šiam žodiniam pakeitimui? Ne. Yra prieštaraujančių. Kiek narių prieštarauja šiam pakeitimui? Tai yra daugiau negu trys. Vadinasi, mes balsuosime dėl originalo, o ne dėl žodinio EPP pakeitimo. Kas už? Prieš? susilaikė, atmesta. 44 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. H kompromisinis pasiūlymas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 51 už, prieš, susilaikė priimta. 52 už, prieš, susilaikė atmesta. 54 už, prieš, susilaikė priimta. 55 už, prieš, susilaikė priimta. 56 už, prieš, susilaikė. Turime pasitikrinti. 56 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 57 už, prieš, susilaikė priimta. 58 pakeitimas balsavimas dalimis. EPP pasiūlymas. Pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš susilaikė, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 59. Už, prieš, susilaikė, priimta. 60. Už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis A pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Manau, kad atmesta galėtų būti, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas, ne, jisai atkrenta. B kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. C kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ir balsuojame dėl pakeistos nuomonės projekto. Pradedame balsavimą. Vienu EPP frakcijos nariu per daug. Dabar gerai, balsavimą baigiame. Nuomonės projektas priimtas 39 balsais prieš 13. Dėkoju. Dabar kalbėsime apie ES strategiją dėl lygybės tarp vyru ir moterų po 2020 metų. Pradėsime nuo pirmo pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, prieš, susilaikė. E, turim pasitikrinti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 29 už. Penktas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Pastikrinsime ir šį. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas vieno balso, vieno balso persvara. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Pastikrinsime keturioliktą pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 31 už priimtas pakeitimas, 15 pakeitimas. Kas už? Yra dar pats pakeitimas žodžiu, kaip matote. Bet 15 pakeitimas dabar dėl balsuojame, kas, kas už kas prieš, susilaikė, priimtas. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. A, kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dvidešimt penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 26 pasitikinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 27 pakeitimas. Balsavimas dėl atskirų dalių. Aldė prašė balsavimas dėl dalių. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 27 pakeitimo antra dalis, dėl jos pasitikinsime balsavimas. Pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta antra dalis. B kompromisas. rinkėjų, kurie prašo pasitikrinti. A, iš tikrųjų, jums negalima, jūs neturite teisės to daryti, tai parlamentarai turi tik tokią teisę, todėl prašome susilaikyti. Nuo tokių prašymų. A, yra ir parlamentarų padėjėjų, kurie šaukia iš salės, kad reikia pasitikrinti. Taip negalima daryti. Taigi, tęsim balsavimą. Be kompromisus, kas už prieš, susilaikė, priimtas. C kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 39 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pasitikinsime 39 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. D kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 56 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penkiasdešimt devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. E kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. F kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Septyniasdešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Septyniasdešimt penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 76 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. M kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikinsime. Kompromisas M. Balsavimas pradedamas. Vieno EPP frakcijos narių per daug. Ne, dabar jau gerai. Balsavimas baigtas. Atmestas kompromisas. 78 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. G kompromisas kas už. susilaikė priimtas. Devyniasdešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. H kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 92 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. Į kompromisas kas už prieš susilaikė priimtas. Devyniasdešimt penktas pakeitimas kas už prieš susilaikė atmestas. J kompromisas kas už prieš susilaikė priimtas. 107. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Pastiginsime. 107. Pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 108 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Pasitikrinsime 108, taip, balsavimas pradamas. Balsavimas baigtas. Atmestas 109 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė atmestas. 109 pakeitimą pasitikinsime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas šis pakeitimas. 110 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Ką kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. L kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 112 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę. Pasitikinsime. 112 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. dėl nuomonės projekto, dėl pakeisto nuomonės projekto balsuojame. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 38 balsai už priimta. Priimtas nuomonės projektas. Amen. Now we'll vote on the uh, amending regulation uh, on the. Dabar balsuosime dėl socialinio fondo reglamento dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos. Pirmoji konstatuojamoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas už. Prieš. Susilaiko atmesta. Trečiasis pakeitimas už. Prieš. Susilaiko atmesta. Ketvirtasis už prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pranešimas su pakeitimais balsuojimo kortelėmis. Baigime. Penkiasdešimt už du prieš pritarta. Dėl teisėkuros rezoliucijos projektų balsuojame. Baigime. Taip pat 50 už, 2 prieš. Pritartam. Trilogų nevyks, tačiau vis dėlto mes turime balsuoti pagal procedūras dėl to, kad būtų pradėtos dėrybos su taryba. Kas už? Kas prieš?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 pakartoti balsavimą, kadangi kai kam nenusispaudė mygtukai. Dėl teisėkuros rezoliucijos projekto turėtume balsuoti dar kartą. Pradedame balsuoti. Vienu EPP atstovu per daug.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 Okay. Uh, that means that the voting uh, is over. Baigiame balsavimą. Dabar aš perduosiu pirmininkavimo estafetę. Aš atstovausiu komitetui klausimuose ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, kuriame bus aptariama situacija. Uh, with the, the, the companies that are transporting us. Kuriame bus aptariamos oro transporto problemos. Taigi aš atstovausiu komitetui tame klausime ir pasimatysime vėliau, o pirmininkaus Ola Tornes. Okay, colleagues, we are a little bit ahead of schedule, but I will suggest. Truputį vėluojame, turime paskubėti ir pradėti aptarinėti septintąjį darbo atvarkės klausimą dėl konkurencingos ES darbo rinkos kūrimo 21 amžiuje, kuriame yra atsižvelgiama į gebėjimus ir kvalifikacijas. Ir siekiant e, įveikti krizę. Suteiksiu žodį pirmiausiai pranešėjai Martina Jabula. Jabula. Ačiū. Sveikinu Jūs perimus pirmininkavimą. Man labai malonu pristatyti šiame komite pranešimą savo iniciatyvą. Dėkoju Jums už pasitikėjimą. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie padėjo parengti šitą e, e, pranešimo projektą. Mūsų bendradarbiavimas buvo labai sėkmingas ir mes kartu pabandėme atspindėti visas frakcijoms rūpimas prioritetinės rytis. Kai praėjusiais metais pirmą kartą pradėjau dirbti parlamente, aš supratau, kad man tai bus viena iš prioritetinių sričių, ypač dirbančiame komitete. Būtent kurti konkurencingą darbo rinką visoje ES. Konkurencinga ES rinka turėtų padėti įveikti ekonominės krizės iššūkius ir taip pat įveikti visas problemas, kurios susijęs su nepakankamu profesinėmis žiniomis, E, pasiruošimų darbo rinkai. Konkurencinga darbo rinka apskritai kelia daug iššūkių visoje ES ir todėl labai svarbu atsižvelgti ir į pažeidžiamų visuomenės sluoksnių interesus. Reikia pakeisti požiūrį, kad e, darbo rinką palankiai vertintų ir tie, kuriems buvo iki šiol sunku patekti į ją. Reikia numatyti pakankamai garantijų ir motyvų, kad jie grįžtų į darbo rinką. Todėl labai svarbu, kuo atidžiau įvertinti neužim, nedarbo tendencijas visoje Europoje, bet ir atsižvelgti į tai, kad yra pakankamai daug neužimtų darbo vietų visoje Europoje, apie 2 milijonus. Ir todėl reikėtų pagalvoti apie tai, kaip mokymo procesų metu parengti darbuotojus darbo rinkai. Todėl reikėtų paskantyti žmonės imtis verslo veiklos ir uh, kad jiems jau būtų suteiktos įdėktos profesionalios darbo rinkos žinios ir gebėjimai. Taip pat reikėtų skatinti darbo jėgos judumą ES mastu. Visas tos mintis yra atspindėtos mūsų pranešime, kadangi manome, jog šie klausimai yra svarbiausi ir taip pat reikėtų prisiminti, kad mes negalėjome išsiplėsti rengdami šį pranešimą savo iniciatyvą. Aš pabandžiau atsižvelgti į šešėlinių pranešėjų pakeidavimus mūsų pirmuosiuose susitikimuose ir bendradarbiavau ir bendradarbiausiu su visais deputatais, atsižvelgdama į jų pasiūlymus, tokius kaip socialinės apsaugos klausimai, taip pat uh, pažeidžiamų visuomenės sluoksnių įtraukimą į darbo rinką. Taip pat manau, kad reikia kalbėti apie žalėją ekonomiką ir taip pat atsižvelgti ir į gebėjimų pasus. Taigi šitas klausimas yra labai sudėtingas. Dėkuoju Jums už bendradarbiavimą, tikiuosi papildomų minčių ir paskatų ir tikiuosi, kad mes šiuo pranešimu padarysime gerą darbą mūsų piliečiams. Dėkuoju pranešėjai. Dabar sutiksiu, sutiksiu žodį šešėlėms pranešėjams. Jeslovietskada, Danuta. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Martinai ir pasidžiaugti juos parengtų dokumentus mūsų komiteto sekretoriatui už tai, kad suorganizavo išvyką į Daniją, kur mes galėjome vietoje įsitikinti, kaip yra dirbama, sukaupti pakankamai daug patirties. Martina taip pat atspindėjo mūsų vizito uh, diskusijas vykusias Danijoje, iš tikrųjų kalba apie tai, kad reikia ruoštis darbo rinkai, gilinti profesinę kvalifikaciją. Iš tikrųjų reikėtų nurodyti pačias svarbiausias sritis, kaip siūlė EPP, kad būtų kuriama konkurencinga darbo rinka ir kad būtų atsižvelgiama į profesinius gebėjimus. Taigi profesiniais gebėjimais parengta darbo rinka, numatant galimybę mokytis visą gyvenimą ir nukreipiant darbo jėgą į tuos sektorius, kuriuose trūksta darbo jėgos. Todėl reikėtų vykdyti profesinį orientavimą, taip pat skatinti verslumą ir tiekti pagalbą mažoms ir būtinėms įmonėms, šeimos įmonėms. Labai svarbu verslumo mokyti jau mokykloje, mokyti tų dalykų, kurių trūksta darbo rinkoje. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos dalykus, kuriuos EPP pasiūlys savo pasiūlymuose. Mes turėtume kalbėti ne tik tai apie darbo rinką, bet ir apie socialinę politiką. Reikėtų E, kalbėti apie ES socialinį modelį atsižvelgiant į rinkos poreikį, taip pat kalbėti apie tai, kad darbuotojai turėtų įgyti tas e, žinias ir gebėjimus, kurios leistų jiems prisitaikyti prie kintančių sąlygų darbo rinkoje ir taip pat prie pokyčių globalioje rinkoje, ekonomikoje kadangi ir Europos visuomenė keičiasi, todėl mums reikėtų galvoti, kaip išlikti konkurencingai globalių mastų. Taigi reikėtų tokių priemonių, kurios galėtų iš anksto padėti nuspėti, kokių profesinių gebėjimų, kvalifikacijos gali prireikti ateityje, kaip tai yra daroma Danijoje. O tai reiškia, kad reikia rinkti duomenys vietos lygmenių ir juos naudoti pertvarkant švietimo sistemas ir siūlant mokymo programas, kvalifikacijos kvėlimo programas tiems, kas yra netekę darbo arba jų ieško. Taigi reikėtų pasinaudoti gerąją sukauptą valstybių narių praktiką ir suprasti, kad mes negalime surasti vieno uh, sprendimo visai ES, reikia atsižvelgti į valstybių narių specifiką ir žinoma reikėtų kelti e, kvalifikaciją e, darbdaviams, taip pat numatyti įvairias e, paslaugas, kurios leistų įtraukti į darbo rinką papildomus asmenis, taip pat mažas įvatinės įmonės, o tai reiškia, reikia numatyti tam tikras paskatas, kad ir mažos vietinės įmonės e, mokytų savo darbuotojais. Tas pats pasakytina ir apie šeimos įmonės. Ta, tie mokymai, profesinės kvalifikacijos kelimas yra labai svarbi prielaida aukti ir stiprėti verslo įmonėms. Be to reikėtų mokyti ir mokytojus, pavyzdžiui, skaitmeninimo srityje. Dėkuoju už parengtą dokumentą ir tikiuosi puikaus bendradarbiavimo ateityje. Thank you very much, uh, and I now pass on the floor to uh, the SND. Um, Jutta Steinbruck, SND vardu. Aš kam? Frau Jungeri. Aš uh, uh, Jungerijos uh, atstovauju, ji yra kitame posėdėje ir e, ji sakė, kad pranešimas yra geras, tačiau kai ko pasigenda, kad dėmesys yra sutelkiamas į tie, kas neteko darbo arba ieško darbo, tačiau pasigenda konkrečios darbo rinkos analizės ir pasigenda lankstumo priemonių. Todėl šitame pranešime reikėtų kalbėti ne tik apie pasiūlą, bet ir apie paklausą dualaus mokymo idėja mums yra priimtina, priimtina ir mintis e, e, siūlyti mokymus ir profesinius mokymus darbo vietoje, tačiau vis dėlto reikėtų pabrėžti ir profesinės praktikos vaidmenį, bet to reikėtų kalbėti apie tai, kad skaitmeninės revoliucijos amžiuje reikia tikėtis esminių pokyčių ir mm, numatyti, kad vidutinio išsilavinimo darbo rinkoje galima tikėtis labai daug darbo jėgos nuostolių, kadangi daug operacijų perims robotai ir kompiuteriai. Ir todėl labai daug dabar dirbančių asmenų bus nustumti į paraštes Vienas dalykas, reikia pastebėti, kad yra tokių darbo vietų, kuriuose mokama pakankamai didelis atlyginimas ir kiti gauna labai mažą atlyginimą. Taigi reikėtų atsižvelgti į dabartinę raidą ir procesus darbo rinkoje ir taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kokios perspektyvos gauti darbą tiems, kurie neturi aukštos kvalifikacijos ir kurių kvalifikaciją reikia kelti, tai turėtų būti ir verslo įmonių um, atsakomybė ir taip pat reikėtų numatyti galimybę mokytis visą gyvenimą. Reikėtų kalbėti ne tik tai apie tai, kad būtina užtikrinti prieigą prie darbo vietos E, darbo e, rinkos duomenų, ieškant darbo vietos, bet reikėtų siūlyti papildomas priemonės. McIntyre. Thank you very much, Chairman. Um, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Martiną kaip pranešėja, kuri parengė šį pranešimą. Tikrai labai puikus pranešimas, labai išsamus, labai daug sričių apimta ir aš tai labai vertinu. Tai yra tas sritis, kuri man yra labai įdomi, aš joje su malonumu dirbu šiame komitete ir manau, kad pranešime apimti daugybę, apimta daugybė aspektų, labai išsamus pranešimas. Mes pakeitėme, pateikėme keletą e, pakeitimų, siekiant dar pagerinti tą e, pranešimą. Pavyzdžiui, reikėtų kalbėti apie Erasmus programą jauniems verslininkams, būtent jiems skirtą sistemą. Tai padėtų daugeliu jaunų žmonių įgyti reikiamų įgūdžių, kad jie galėtų pradėti savo pačių verslą. Aš nesakau, kad apie tai nekalbama pranešime, bet aš norėčiau, kad tas aspektas būtų sustiprintas. Aš esu įsitikinusi, jog mums reikia gerinti vadovavimo įgūdžius, valdymo, valdymo įgūdžius, finansinius įgūdžius būtent tarp jaunų žmonių. Mes turime suteikti jiems galimybę realizuoti savo potencialą ir galvoti ir apie darbuotojus, ne vien apie darbdavius e, Bet ir darbdaviai, ypač e, jauni žmonės, kurie nori pradėti savo verslą, turi įgyti reikiamų įgūdžių. Taip pat norėčiau pabrėžti dabartinę tendenciją, tai yra, kad įmonės sugražina gamybą e, į Europą. Ir tokiu būdu tai suteikia daug galimybių kurti darbo vietas. Mes turime tikrai unikalią galimybę Europoje paspartinti šį procesą, užtikrinant, kad mūsų e, žmonės, ypač jaunimas, turi reikiamų įgūdžių. Martina tai pabrėžė savo pranešime ir jeigu mes galėtume e, planuoti tinkamai ir vystyti tuos įgūdžius, kurių reikės e, darbo vietos ateityje, Tokiu būdu mes galėtumėm suteikti didžiulę pagalbą jauniems žmonėms. Aš labai susidomėjusi laukiu šešėlinių pranešėjų posėdžių, tikiuosi, kad jis bus konstruktyvus ir manau, kad mes galėsime pritarti šiam puikiam pranešimui. Ačiū. Dėkuoju ponė Makentė, dabar suteiksiu žodį poniai Lopės iš Guem. Ponios Lopės nėra salėje. Ar kažkas gali ją pakeisti iš guę? E? Ar kažkas gali už ją pasisakyti? Ne, panašu, kad taip nėra. Tuomet EFDD, ne, ponas Grins. Atsiprašau, žaliuosius, žaliųjų frakciją, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą. Manau, kad mūsų frakcija tikrai pritarė tam, kad tai ta tema, kurią reikėtų ypač dabar svarstyti, atsižvelgiant į situaciją, į krizę, tai yra ypatingos svarbos dalykas. Tačiau norėčiau pateikti keletą bendro pobūdžių pastabų, o paskui perėsiu prie konkretesnių išsamesnių pastabų, kurie bus susijęs su pakeitimais. Aš manau, kad viena iš užduočių, kur yra iškilusi prieš Europos Sąjungą, tai yra sukurti darbo rinką, reikia atsižvelgti žmonių poreikius. Ir man vis dėlto yra jausmas, kad kartais mes priešingai žiūrime, mes norime, kad žmonės prisitaikytų prie darbo rinkos. Iš tiesų yra labai svarbu galvoti tai, kad mes turime įgalinti tos žmonės kad jie galėtų įsilieti darbo rinką, galvoti apie įgūdžius, apie švietimą, apie mokymą. Ir jeigu žmonės yra mūsų dėmesio centre, jeigu mes suteiksime jiems reikiamų galių, jie galės aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir žymiai labiau prisidės prie socialinės gerovės, bet taip pat ir prie ekonominės gerovės Europos Sąjungoje. Aš manau, kad mes norėtume būtent tokį bendrą toną girdėti e, šiame pranešime. Jeigu pažiūrėtume į dabartinę situaciją ES, matome daugelie, daugelie, daug tyrimų yra atlikta dėl jaunimo mm, užimtumo ir šiuo metu ne, ne vien yra netitikimas įgūdžių ir paklausos, bet dažnai trūksta kokybiškų darbo vietų. Ir tokie situacijoje mes neturime kurti nesaugių darbo vietų, ypač jauniems žmonėms kad, pavyzdžiui, jie nuolatos tik tai dalyvautų kažkokiuose apmokymuose ar stažuotėse. Mes turime kurti geras, geras kokybiškas darbo vietas. Įgūdžių suteikimas jauniems žmonėms yra esminis dalykas šioje situacijoje. Taip pat aš manau, kad mes turime stengtis užtikrinti kokybišką mokymą, kuris suteiktų jauniems žmonėms galimybę vystyti savo asmenybę, savo įgūdžius, turėti tokią švietimo sistemą, kuri būtų laisva, suteiktų laisvės ir būtų atsižvelgiama individualias žmonių, individualių žmonių poreikius. Dabar perėsiu prie konkretesnių dalykų. Vienas iš svarbiausių dalykų, kai kalbam apie užimtumo e, konsultavimą, čia kalba ne vien apie profesinį konsultavimą, Taip pat kalbama ir apie konsultavimą tarp studentų, taip pat moksleiviams teikti konsultacijas. Norėtume, kad šis aspektas būtų sustiprintas, taip pat neformalaus mokymo vaidmo būtų pabrėžtas kai žiūrime, iš kur jauni žmonės įgyja įgūdžius, dažniausiai tai yra neformalus mokymas ir tai yra pagrindas sieks, sėkmingai karjerai darbo rinkoje. Mes norime įgalinti jaunus žmonės naudotis neformaliu švietimu, ne tik jaunus žmonės, bet ir visus žmonės ieškančius darbo. Noriu pabrėžti, kad studentų besimokančių organizacijos yra, e, turi suvaidinti savo vaidmenį švietimo sistemoje ir tos asociacijos turėtų būti įtrauktos į sprendimų prieimimą, nes kai kūrėme švietimo sistemą, kurioje dalyvauja e, moksleiviai ir, ir studentai, tuomet yra geriau atspindimi jų poreikiai. Taip pat reikėtų paminėti, kad jeigu mes matome geriausią patirtį ir praktiką dėl stažuočių, dėl mokymų, per įvairias e, profesinio mokymo sistemas, turime užtikrinti įvairovę Ir tai ES būti, būtų didžiulis e, šansas, realus šansas sukurti reikiamas darbo vietas atitinkančias žmonių poreikius. Dar kartą pabrėžiu, kad svarbu kokybiškas švietimo procesas. Tai yra labai svarbu ES viduje. Dėkuoju. The... Ačiū žaliųjų frakcijai. Dabar sutiksiu žodį FTD. Ponia Tatjana, prašau. Dėkuoju. Noriu padėkoti Martiniai už jos parengtą pranešimą mm, dėl iškelto tikslo, kurį jinai įgyvendino rengdama šią, šį pranešimą ir iš dėl tų išreikštų e, pranešime problemų, kurias šiuo metu sprendžiame visų pirma nedarbo problema. Mes kalbame apie E, apie įgūdžių netitikimą paklausai, tačiau krizės šaltinis, krizės priežastis yra kitur. Mes paprastai bandome įsiaiškinti poveikį, užuot sprendę problemų išeities tašką, problemų e, priežastis. Tačiau galiausiai mes turbūt pasieksime netikrų rezultatų, normų rezultatų, tam tikrų mega rezultatų. Konkrečiau uh, apžvelgsiu šį pranešimą, mes jo džiaugiamės ir norėčiau pabrėžti štai ką. Kai yra gerinamas mokymo procesas arba prieiga prie darbo rinkos, visada mes siunčiame labai pozityvų signalą. Tačiau reikėtų pabrėžti ir nemažai kitų svarbių dalykų. Dažnai kalbame apie darbo jėgos mobilumą Europos Sąjungoje. Jis, žinoma, yra gana žemas, tas mobilumas. Tačiau, mano manimu, tas žemas mobilumo lygis susijęs ne vien su techniniais dalykai. Žmonėms reikia mokėti kalbų, jie turi žino, turėti žinių apie galimybės judėti darbo rinkoje, turi turėti galimybę pasirinkti uh, tinkamus sprendimus, turint reikiamą informaciją. Ir darbo jėgos mobilumas dar kol kas nėra labai išplėtotas. Jauni žmonės yra labiau pasiryžę judėti, pavyzdžiui, iš Italijos keliauti į Vokietiją ir ten mm, ieškoti darbo. Bet reikėtų pagalvoti apie vidinės pusiausvėros nustatymą Europoje kai vienose šalyse yra mažesnis nedarbo lygis nei kitose. Ir siekiant pusiausvros, tai reikštų labiau gyvendinti Europos e, idėjas. Reikėtų spręsti skirtumus tarp valstybių narių. Aš nežinau, ar šis pranešimas sprendžia tas problemas. Reikėtų labai atsargiai atidžiai apie tai pagalvoti. Nekalbėkime apie integravimo e, poveikį, bet kalbėkime apie priežastis iškilusių problemų. Dar yra keli svarbus dalykai. Ypač man patiko tai, kai buvo kalbama apie mažas ir vidas įmonės šiame pranešime. Tai yra tikrai stuburas daugelio valstybių narių jų ekonomikoje. Mes turime padėti mažoms ir vidinėms įmonėms užtikrinti, kad jos galėtų aukti, vystytis kultūrinę prasme, užtikrinti tinkamą konsultavimo procesą ir teikti ir kitas pagalbos formas, ne vien konsultacijas. Taip pat turime sukreipti, atkreipti dėmesį į paramą ekologiškai ekonomikai ta dalis turėtų būti sustiprinta tekste. Nes kai tik yra įmanoma, mes turime skatinti darbo vietų kūrimą žaliojoje, ekologiškoje ekonomikoje, taip pat ir kitur. Ypač ten, kur yra spragų, kur yra trūkumo, ten reikia sukurti paklausą Žinoma, ne visada yra e, reikiamos kvalifikacijos asmenų, bet, vis, bet sukuriant e, atitinkamas darbo vietas atsiras ir, ir e, įsidarbinančių juose žmonių. Ačiū FDD ir šešėliniams pranešėjams. Dar keletas narių paprašė žodžio, bet prieš uždarydama kalbėtojų sąrašą noriu paminėti tuos narius, kurie paprašė žodžio. Pone Fontanie iš EPP, ponė Milenf ir ponas Kateris iš Socialdemokratų, ponė Muran Šienantį iš EPP ir ponas Šambung, Kambung iš Alde frakcijos. Prieš uždarydamą sąrašą kalbėtojų noriu dar paklausti, ar dar būtų norinčių pasisakyti. Jeigu ne, žodį perduotiu Pone Fontanie iš EPP, prašau. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš noriu padėkoti pranešėjai Martinai už labai išsamų ir subalansuotą pranešimo projektą. Aš visiškai pritariu tam, ką jinai sako. Mums reikia skatinti mobilumą, reikia skatinti verslumą ir keitimąsi geriausią patirtimi. Nepaisant to, yra tam tikrų temų, kurias reikėtų labiau išplėtoti. Ypač, kai kalbam apie darbo jėgos mobilumą, tai viena iš svarbiausių dalių šiame pranešime. Vienas iš dalykų, kurį reikėtų skatinti, tai yra uh, kompetencijų kvalifikacijų pripažimas tarp valstybių narių. Tai labai padėtų žmonėms ieškant, ieškantiems darbo, nes taip kaip yra dabar, kvalifikacijų pripažinimas yra didelė kliūtis, nes valstybės narės labai skiriasi šioje srityje. Žinoma, Europos Sąjunga turi grįsti savo gamybos sistemą meistriškumu ir reikia labai aukštos kvalifikacijos darbo jėgos. Tačiau tai reikia spręsti subalansuotai. Aš esu iš Ispanijos ir per pastarusius metus, ką mes stebėjome, tai didžiulės spragos e, kvalifikacijos rytė. Yra jaunų žmonių, kurie yra labai aukštos kvalifikacijos Ir taip pat yra nemaža dalis tokių, kurie praktiškai neturi jokios kvalifikacijos. Mes turime padėti ir paremti ir pastaruosius. Taip pat yra ir vidutinio lygio kvalifikacijos e, žmonių nemažai. Jiems reikia paramos. Kai kurie e, jauni žmonės, žinoma, nepasiekia reikiamo etalono, reikiamų, e, reikiamo kvalifikacijos lygio tačiau yra ir tokių žmonių, yra, kurie dirba e, žemesnės kvalifikacijos nei jų kvalifikacija darbo vietose. Turime pamastyti apie jaunų žmonių likimus ir šią prasme, ir kai kurie kolegos jau tai paminėjo, mums reikia skatinti vadinamąją Twin Track mokymą. Tai suteikia papildomos vertės ir suteikia žmonėms galimybės gauti darbą, ypač jauniems žmonėms. Taip pat yra ir gyventojų senėjimo problema ir ją reikia spręsti. Turime atsižvelgti ir į tai, kad mažėja darbo jėgos kaimo vietovėse. Turime skirti dėmesį tom profesijom, tom kvalifikacijom, kurių reikės ateityje. Mes turime kurti ir taikyti mokymo programas ekspertai to užsiema ir tie ekspertai taip pat turėtų dalyvauti ir darbe vietos ir regioninių lygių. Tai tiek norėjau pasakyti. Dėkoju. Dabar sutiksiu žodį poniai Milin. Ačiū pirmininkė. Ir dar kartą mes girdime ir svarstome labai svarbę temą, labai sudėtingą temą, kuri leidžia manyti, kad daugiau nei 50 metų mes kūrėme Europą ir vis dar jos nesukūrėme tokios, kokios norėtumėm. Tai nėra programa 21 amžiui, bet 22 amžiui, nes Prancūzija mes tai vadiname, kad ir palikti atviras duris. Iš tiesų problema yra labai sudėtinga. Čia galėtume kalbėti apie smegenų darbą, smegenų veiklą, kai tam tikroje smegenų dalyje yra motyvas aktyviai ir smarkiai dirbti, bet niekada neperinama prie konkrečios veiklos. Mes turime daugybę jaunuolių be darbo, kurių yra labai nesaugi padėtis, kurie turi laukti, kol Europą jiems suteiks galimybę rasti darbą. Dėl turinio pranešimo. Panašu ir kolega apie tai kalba, kad yra labai didžiulis, didžiuliai skirtumai tarp atskirų regionų Europoje, atskirų valstybių narių. Ir tai yra susiję, ir tai ypač turi didelį poveikį mažoms ir vidinėms įmonėms, nes būtent jos gali gana greitai sukurti ir suteikti darbo vietas. Mes kalbame apie vietos ir regioninės nuostatas. Prancūzija, pavyzdžiui, egzistuoja tam tikros grupės e, profesinės, e, kurios užsiema labai e, kvalifikuotų įgūdžių mokymų ir suteikia maksimaliai asmenims tokios kvalifikacijos ir tokių žinių, kad jie galėtų, kiek galima greičiau rasti darbą. Tokiu būdu tai leidžia išsaugoti vietos e, e, darbo vietas, užtikrinti klėstėjimą vietos lygių ir kad darbuotojai, kad darbininkai galėtų likti savo regione, savo, savo vietoje ir dirbti. Aš manau, kad tokia priemonė, tokia nuostata tikrai nusipelno jūsų dėmesio. Ir tikrai e, Europą galėtų daugiau pateikti tikslių pasiūlymų, kai mes kalbame apie mikro įmonės, apie mažas ir vidutinės įmonės. Dėl to mes rekomenduojame, kad jūs labiau atkreiptume dėmesį į mažas ir vidutinės įmonės ir daugiau skirtume tam dėmesio. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį ponui Guteros iš socialdemokratų. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat pranešėjai Martinai už jos pirmąjį pranešimo projektą. Esu tikras, kad galėsime kartu puikiai dirbti. Aš žinau, kaip Martina dirba. Mes pateiksime pakeitimų ir esu tikras, kad galėsime pasiekti kompromiso. Turime labai išsamei išnagrinėti, išanalizuoti ES darbo rinką, kad galėtume išspręsti tuos skirtumus ir netoligumus darbo rinkoje, kur yra dabar yra turbūt didžiausia ES istorijoje. Turime užpildyti nedarbo sprogas valstybėse narėse, tai paminėjo pranešėjas savo pranešime. Turime taip pat ir kovoti su netitikimu tarp kvalifikacijų ir siūlomų darbo vietų. Egzistuoja problema susijusi su įgūdžių trūkumu, bet yra ir kita problema, turime daug labai aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kurie neranda tokių darbo vietų, kurios atitiktų jų kvalifikaciją, jie yra priversti dirbti mažesnės kvalifikacijos darbus. Taip pat vis didėja problemų dėl darbo jėgos mobilumo, dėl teisių perkeliamumo. Ir manau, kad pranešimas turėtų būti platesnio užmojo, ambicingesnis, nes ES darbo rinka šiuo metu patiria didžiausius skirtumus, didžiausias spragas, precedento neturinčius skirtumus. Pirminė darbo rinkos problema yra kvalifikacijų problema. Mes turime galvoti apie produktivumo, darbo našumo modelius įvairiose valstybėse narėse, komisija sako, kad darbo vietos, kuriamos ateitie reikalaus e, aukšto lygio įgūdžių ir kvalifikacijos, bet tai netitinka to, kas daroma valstybėse narėse. Universitetų biudžetai apkarpomi, profesinio mokymo biudžetai apkarpomi, bet iš tiesų mokymas yra svarbiausia grandis. Nors daugelis valstybių narių bando keistis, perėti prie novatoriškesnės ekonomikos, bet mums reikia, kad universitetai renktų tokius darbuotojus, kurių reikia darbo rinkai, negalima apkarpyti biudžetų, o, o tai yra daroma dabartinėje ekonomikos politikoje. Reikėtų taip pat e, ryšių tarp mokymo įstaigų ir verslo įmonių. Reikia galvoti apie darbo vietas ateityje, kokios jos bus kūriamos. Dabartinis mokymas nebūtinai atitinka e, tas darbo vietas, kurios bus sukurtos po dešimties ar dvidešimties metų. Reikia tinkamų ryšių, reikia tinkamo planavimo ir prognozavimo į ateitį. Turime galvoti apie įvairius sektorius, kurie bus sukurti ateityje ir užtikrinti, kad švietimo procesas tai atspindėtų, tai atitiktų. Taip pat reikia atsižvelgti į konkurencingumą, kurį pranešėja mini savo pranešimo projekte. Konkurencingumas nėra tiesiogiai susijęs su darbo rinkos reformomis. Čia daugiau reikėtų kalbėti apie lankstumą. Konkurencingumas mūsų ekonomikos nėra pakankamai grindžiamas inovacijomis. Daugelis valstybių narių stengiasi didinti konkurencingumą, konkurencingumą mažinant atlyginimus. Ispanijoje, pavyzdžiui, yra mažiausia turbūt atlyginimai. jie sumažėjo net kai kur 50 procentų. Taigi žmonės, kai kurie prarado net 50 procentų savo pajamų. Taip, mes turime būti konkurencingi, bet negalima to daryti mažinant e, žmonių atlyginimus. Turime būti produktyvesni, didinti darbo našumą. Ir dabar jau darbo rinka yra labai kitokia nei anksčiau. Taip pat reikia atsižvelgti kokybiškas darbo vietas. 90 procentų darbo vietų sukurtų e, valstybės narėse kol kas yra e, žemos kokybės darbo vietos. Įgūdžiai taip pat yra labai svarbu, tačiau kvalifikuoti darbuotojai turi dirbti padoriose, tinkamuose darbo sąlygose. Eurostat yra atlikęs tyrimus, kai kalbama apie e, etatus, darbo etatus, tai e, darbo pusė dienos sutartis padidėjo beveik dvigubai. Tai yra daug, daug daugiau žmonių dirba ne visą darbo dieną, bet tai nėra teisinga, kad tie žmonės norėtų dirbti visų etatų, dirbti visą darbo dieną. Tai problema, kurią reikia spręsti. Mes negalime sakyti, kad vien lankstumas pagerins ekonominę padėtį. Mums reikia tokių darbo vietų, kurios užtikrintų uh, pakankamus atlyginimus. 10 procentų darbuotojų Europoje gyvena žemiau skurdo ribos, tai yra visiškai nepriimtina. Turime visą tai atsižvelgti, išsamei išanalizuoti darbo rinką ir pasiūlyti tinkamus sprendimus. Kaip minėjau, man labai malonu. Aš patenkintas šiuo pranešimo projektu, ten iškeltos labai aiškiai problemos ir aš pritariu Martinai Dirbsime toliau su ją, mes pateiksime savo pakeitimus, grindžiamus išsame dabartinės darbo rinkos analizę ir pasistengsime ieškoti tokių sprendimų, kurie yra trumpalaikiai, bet gali pagerinti socialinę ir ekonominę padėtį Europoje. Dabar suteiksiu žodį ponė Muran Šantį iš EPP. Ačiū pirmininkė, kaip ir daugelis mano kolegos prieš mane pasakė, mes nagrinėjame labai svarbę temą. Ir mūsų kolega, kolegė Martina, atliko savo pirmąjį darbą tikrai labai įdomiai, labai, mm, labai naudingai, mes galime tikrai tuo pasiremti. Kokia yra padėtis, kurioje mes turime reaguoti ir ką mes, kokių veiksmų turėtum imti. imtis. Pirmas dalykas, mes matome labai plataus masto evoliuciją, pokyčius darbo rinkos piramidėje. Žiemos kvalifikacijos darbo vietos jų vis mažiau, 15 procentų e, per dešimt metų jos visiškai išnyks. Tačiau aukštesnė darbo rinkos piramidėje 15 procentų naujų darbo vietų, aukšto lygio kvalifikacijos darbo vietų bus sukurtos ir ta visa darbo rinkos piramidė yra mums svarbi, mes turime padėti jai tinkamai vystytis, tinkamai ją keisti. Ir štai tokia yra masinė, didelio masto evoliucija ir pokyčiai, kuriem mes turime padėti tai turėtų vykti ne vien kalbant apie pradinį mokymą, pradinį išsilavinimą. Čia reikia kalbėti apie testinį mokymą. Nes kol kas mokymai netitinka įmonių, įmonių poreikių. Taip pat mokymai yra pernelyg ilgi, ilgai užtrunkantis. Mums reikia, kad viskas vyktų greičiau ir intensyviau. Dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau pabrėžti šioje evoliucijoje, šios, šiame dinamiškame procese darbo, vietas visų, pirma, darbo vietas visų pirma kūrė mažos ir vidinės e, įmonės. 80 procentus darbo vietų sukūrė mažos ir vidinės įmonės. Būtent jos susidūrė su didžiausiais sunkumais. Kai kalbama apie e, profesinį mokymą, jo trukmę, kad būtų galima suderinti darbuotojo mm, įgūdžius, jo gaunamą atlyginimą ir reikiamas kvalifikacijas bei mokymų trukmę. Ir kai mes e, kalbame apie tiesinį mokymą, mes taip pat turime į tai įtraukti, integruoti profesinės patirties įvertinimą. Tai yra ypatingai svarbu. Taip pat mes kalbame apie tai, kad svarbiausia yra kompetencija, kvalifikacija, taip pat ir neformali kompetencija, kurią žmogus gauna darbo vietoje ir už darbo vietos ribų. Taip pat reikėtų kalbėti apie jaunimą, apie moteris, kad būtų galima jiems suteikti E, profesinį tobulėjimą, kvalifikacijos kelimą, kad jie galėtų gauti iš išorės, įgyti reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją. Tai yra labai svarbu. Čia turėtumėm e, kalbėti ir apie asociacijas, ir apie įvertinimą tų kompetencijų ir, ir kvalifikacijų uh, ir patirties, kurios įgauna darbuotojai, taip pat ir vykdami tam tikrą savanorišką labdaringą veiklą. Trečias dalykas, kurį norėjau pabrėžti, mes kalbame apie labai didžiulį jaunimo nedarbą. Ir kompetencijos bei patirties įvertinimas yra svarbus, bet kai kalbam apie jaunimą, jie tarsi atsiduria už borto. Ir dar vienas aspektas yra svarbus jame pranešime, tai yra įgūdžių aspektas. Įgūdžiai, e, jaunimas turi įgūdžius, bet gyvenimo prašymė CV reikėtų kalbėti apie profesinės patirties įvertinimą, kompetencijos įvertinimą, taip pat ir neformaliaus mokymų, neformalios E, kompetencijos vertinimą, bet taip pat ir kalbėti apie įgūdžius. Visada reikia remtis tais darbuotojais, kurie jau turi darbą, kurie jau dirba, bet kurie patiria grėsmę, kad praras darbo vietą, jeigu jie netobulins savo profesinių įgūdžių. Ir taip pat yra labai sunkiai pavyzdys tų jaunų žmonių, kurie dar neturi darbo, dar negavo darbo esame krizėje, yra politikos įvairios kryptis priimantos, tačiau jaunimas ir moteris tikrai yra labai nepalankioje padėtyje. Aš išgirdau ponę Molen labai gerą patarimą kalbė apie, apie tarp profesinės grupės, kurios padeda žmonėms kelti kvalifikaciją ir gauti darbo vietas. Tai labai svarbus dalykas, kalbant apie iniciatyvą užtikrinant darbą jauniems žmonėms. Mums reikia ne tik geros formulės, bet ir pinigų, finansų, kad mes galėtumėm pasiekti šių tikslų. Ačiū, pirmininkė. Thank you very much. And I... Ačiū. Uh, da, dabar sutiksiu žodį Kalašambon iš Aldės. Muchas gracias, señora presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, Aš esu šiek tiek nustebęs. Iš tiesų, tas darbas, kurį atliko Martina, yra tikrai puikus. Mane tiesiog nustebino, kad tas darbas yra toks puikus. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų, kad dabar e, pasižymėtumėme tas geras idėjas, kurios buvo iškeltas. Pirmiausia, kalbant apie tai, ką pasakė žaliųjų atstovė tai būtent, kad, kad švietimas yra e, šis tas gyvybingesnio, tai yra gyvas organizmas, kuris vystosi ir toliau, ir tai reikia atkreipti dėmesį. Ir kreipti dėmesį taip pat reikia ir į mobilumą Europoje, taip pat į kultūrinius skirtumus. Ir taip, ponia, ponia Guteras jau daug ką pasakė e, apie įvairias problemas Ispanijoje. Ir tos idėjos, kurios buvo iškeltos dabar, galėtų padėti spręstas problemas. Iš tikrųjų, e, jau daug buvo pasakyta gerų uh, patarimų. Bet e, manau, kad labai svarbu yra, žinoma, ir tinkamas išsilavinimas. Iš tikrųjų, mes neturime Europos darbo rinkos, yra Europos socialinis modelis, tačiau, tačiau Europos darbo rinkos, e, kaip būtent kaip techninio pobūdžio struktūros, nėra. Yra labai didžiulių skirtumų e, įvairiose valstybėse narėse. Uh, ir e, vienos valstybės narės darbo rinka nėra susijusi su kita e, darbo rinka kitoje valstybėje. Yra kultūriniai aspektai, yra gamybos tinklai, yra švietimas įmonės, kurios skiriasi. Todėl mes turime sukurti tokį modelį, kuris paskatintų konkurencingumą ir labai svarbu, kad geriau būtų suderinta paklausa ir pasiūla. Ir, ir tokiu atveju norėčiau iškelti du arba net tris dalykus. Yra daugybė tyrimų, kurie buvo atlikti būtent nagrinėjant šios klausimus, tai būtent, tai būtent nagrinėjant a, a, krizės artėjimą, taip pat darbo rinkos sutvarkymą. A, ir ekonomikos socialinių reikalų komitetas, mūsų komitetas prisidėjo prie šių tyrimų. Ir yra tų tyrimų atlikta įvairiausio įvairiose komitetuose įvairių mokslininkų ir buvo padaryta daug įvairių išvadų. Tačiau pasaulis yra toks sudėtingas ir taip greitai vystosi, kad mes galime numatyti tų poveikių pasiekmes tik tai labai labai uh, menka apimtimi. Ir būtent e, dėl šios krizės, e, kuri dabar sukelia tokį didžiulį nedarbą, ypač jaunimo nedarbą, mes negalime sukurti jokių utopijų, mes negalime nieko numatyti, mes galime tik tai e, išreikšti savo pageidavimus, mes galime tik tai, tik tai pageidauti, kad pasaulis atrodytų kitaip. Mes galime tik tai pabandyti pagerinti dabartinę situaciją ir patenkinti tos esminius poreikius. E, yra tam tikros taisyklės, kiekviena valstybė gali rasti įvairių šios problemos sprendimo būdų, e, galima e, parengti atitinkamas kolektyvinės sutartis, Vokietija, pavyzdžiui, turi viena iš tokių sprendimų. Kitos šalis galbūt pasirinks e, visą gyvenimą trunkantį mokymasi e, arba mažos vidutinės įmonės e, gali būti labai įtrauktos į šį procesą. Tai būtent pieto, Europos pietuose tai pastebima. Ir tos įmonės gali investuoti būtent į savo darbuotojus, į jų ateitį. ir tos įmonės gali investuoti būtent į žmogiškuosius išteklius. Tai taip jos ir daro. Tačiau paslaugų ekonomikoje, kur yra 3 milijonai bedarbių, ypač jaunų bedarbių, būtent susidurime su tokia situacija, kad pavyzdžiui, turizmo srityje, taikiant paslaugas, kyla tam tikrų problemų su darbuotojų išsilavinimu, todėl reikėtų kelti kvalifikaciją tų darbuotojų, kurie dirba šioje srityje. Mes turime ne, ne tik remtis darbo rinką, bet ir kvalifikacijos kilimu, profesiniu mokymu, švietimu, nes daug žmonių meta mokyklas ir nepasiekia net to minimalaus išsilavinimo lygio. Ir tokiu atveju mes negalime čia e, svarstyti įvairių utopijų. Turime pragmatiškai pažiūrėti, kodėlgi atsiranda tie bedarbiai. Todėl e, aš norėčiau būtent paskatinti dabar, 21 amžiuje, sutvarkyti darbo rinką taip, kad situacija pagerėtų palyginti su e, praėjusiais metais, kad būtų panaikintos tos sudėtingos socialinės ir humanitarinės problemos, pirmiausia, pietų Europoje. O ten tų problemų yra daugiausia, ten nedarbas didžiausias. Todėl aš manau, kad mes turime veikti pragmatiškai ir turime investuoti į švietimą. Tai, tai yra ilgalaikė investicija gamybos sistemos reforma taip pat galėtų būti ilgalaikis tikslas. Įtraukties politika galima, politika galima vystytis jau dabar, bet mes turime būti realistais, mums reikia ilgalaikių tikslų. Mes e, neturime tokių pramonės šakų, kurie su žymybėmis arba su gydytojais arba su Kristiano Ronaldo uždirba milijonus. Yra mm, įmonių, kuriuose dirba žmonės, kurie turi menkesnį išsilavinimą, bet jie tie žmonės turi irgi turėti galimybę rasti darbo vietą. Mm, mes pirmiausia turime pagalvoti apie e, darbuotojus, kurie dirba rankinį, fizinį darbą, ir neturime galvoti vien tik tokiamis kategorijomis, kad žmonės turi būti su puikiu išsilavinimu, dirbti tik tai kvalifikuotą darbą. Yra ir kitų žmonių, kurie dirba fizinį darbą. Čia pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į pietų Europoje esančių daugybės jaunų bedarbių problemą. Ir jie neteko darbo arba neranda darbo būtent dėl to, kad jie patyrė krizę ir jie nebeįsitraukia į darbo rinką. Juos reikia atgal integruoti, o nes tam reikia išsilavinimo, geresnio išsilavinimo. Ačiū, kolegos. Prieš suteikdama žodį pranešėjai, aš norėčiau paklausti komisijos, ar tu turi kažkokių pastabų dėl šio pranešimo projekto. Ačiū už sutiktą galimybę pranešimas iš tikrųjų atspindi daugybę iššūkių ir problemų, apie kurias mes kalbėjome šioje diskusijoje. Yra daug daugiau klausimų, kuriuos mes galėtume aptarti. Iš esmės mes suprantame, kaip labai svarbu pripažinti, neskaidriai pripažinti kvalifikacijas, kad e, neformalus ir formalus audimas e, būtų pripažintas ir būtų skatinamas. Nežinome, kokias problemas iškėlė valstybės narės. Aš žinau, kad jas mes aptarsime. Jūsų informacija, valstybės narės dabar tik tai rengia Europos kvalifikacijų mm, struktūrą, e, būtent ir siekia priderinti šiuo lygiu savo nacionalinės struktūras ir nustatys principus, kaip bus patvirtinimas tas formalus ir neformalus augdymas iki 2018 metų. Ir iš tikrųjų tai yra e, praktiniai e, patarimai, kurie minimi Europos kvalifikacijų struktūroje. Ir ten bus kalbama taip pat apie, to, apie tokius e, švietimo sistemas ir taip pat programas, kurios prisideda prie to, tai Erasmus Plus ir Eures. Ačiū komisijai. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai Martina. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes turime 3 valandas. 3 minutės. Iki 11 valandos. Iki 11 valandos turite laiko. Aš labai džiaugiuosi šiomis diskusijomis ir labai smagu, kad iš tikrųjų rimtai žvelgiama į šias rimtas problemas. Ši diskusija buvo labai vaisinga ir labai naudinga man, aš gavau daugybę idėjų, beveik viskas buvo nušviesta. Aš pasižymėjau labai daug ką, aš labai greitai tik tai pažymėsiu kai kurias pastabas. Danuta, ačiū už tai, kad e, pažymėjai kelionę į Daniją, tai jinai buvo labai naudinga. Aš norėčiau tik tai pabrėžti, kad mums reikia apsinaudoti tą geriausią praktiką iš kitose e, valstybėse narėse. Mes visada kalbame apie tas geras praktikas, bet niekada jų neperimame. Todėl tai reiktų pabrėžti. Ačiū uh, už tai, kad buvo paminėtas gyvenime trinkalis mokymasis, mobilumo skatinimas. Iš tikrųjų, mes pranešimą darome vis geresnį ir įtraukime vis daugiau aspektų. Kitas dalykas e, buvo paminėtas ir mokytojų mokymas. Nes iš tikrųjų tai trūksta kartais ryšio tarp mokyklų ir tarp pramonės nes kartais e, pramonės atstovai, e, gaminojus darbuotojus, e, pastebi, kad mokyklose nėra mokama tų praktinių įgūdžių, kurie bus naudingi pramonėje. Ačiū, Jūta, už tai, kad minėjai šitą pameistrystę ir šitą kokybišką pameistrystę. Aš tikrai sutinku su tai, mes turime susitarti, kaip tai įtraukti į pranešimą. Tikrai ačiū šią pastabą, aš norėčiau dar vieną dalyką pabrėžti. Aš savo pradėšimą įtraukiau daug a, aspektų susijusių su, su profesiniu mokymu. A, bet čia tos e, e, pastabos, kuris buvo pasakytas apie tą techninį mokymą, iš tikrųjų man yra labai primtinos apie tą, būtent apie tą rankų fizinį darbą. Ačiū. O šias pastabas jūs tikrai puikiai susipažinosi su šia, šiomis darbo formomis e, ir tikrai pasikalbėsime, pasidalinsime patirtimi šiais klausimais. Aš trauksiu jūsų pastabas. E, kitas dalykas tai, tai jaunų žmonių įgūdžių išnaudojimas e, ir jų įtraukimas į naujas rinkas. Terė. Ačiū neformalų e, mokymasi ir įgūdžių skatinimą mes taip pat e, pabrėšime. Aš taip pat norėčiau vieną dalyką e, įtraukti jums leidus. Mes tik tai atsižvelgsime ne tik tai į bendrovių poreikius, bet ir į žmonių poreikius. Iš tikrųjų, su to, dėl to visiškai sutinku su jumis. Didžiana, ačiū. Dabar aš gal kalbėsiu itališkai, man tai paprašiau. Ačiū už tavo pastabas. Žinoma, aš e, e, pritariu tam, kad e, yra tam tikrų krizės priežasčių, dėl, apie kurias mes nekalbame, bet mes galime jas spręsti. Mes, mes galime tik tai prisidėti prie to, kad būtų išspręsta ši krizė, kaip, pavyzdžiui, Vokietija prieš dešimt metų atliko struktūrinės reformas. Ir Vokietijoje bedarbių skaičius yra mažiausias Europoje. Ir finansinės institucinės reformos apsimoka. Kitas dalykas, mes turime padidinti mobilumą ES ir man jūsų požiūris patinka. Ir aš norėčiau taip pat žvelgti ir Italijos požiūrį, nes būtent mobilumas yra skatinamas šiuose šalyse. Tai turėtų būti galimybė būtent pasinaudoti to mobilumo, tai nebūtų prievartinis mobilumas. Ačiū kitiems. Aš neperskaitysiu visų pastabų. Aš norėčiau tik tai į, į tam tikrus apribojimus atkreipti dėmesį, tai būtent šioje diskusijoje mes neturime pakankamai laiko ir neturime pranešime tiek puslapių, kad galėtume viską sutalpinti. Viskas turi tilpti trijose puslapiuose. Taigi, aš manau, kad aš tikiuosi, bent jau, kad su visais pakeitimais ir kompromisais mes pareiksime ilgą pranešimą, nes visos pasabos yra labai svarbios. Aš noriu tik atkreipti jums dėmesį į tai, kad Mes taip turime nu, kultūros komiteto nuomonę, jinai trumpa, bet labai įdomi. Tai yra kultūros komiteto kitoks požiūris, galite susipažinti su juo. Ir pakeitimus galima teikti iki gegužės penktos dienos, iki vidurdienio ir po to mes šiek tiek ilgiau pasidžiausime su šešėlinės pranešėjais, kaip mes renksime toliau pranešimą. Aš esu pasirengusi e, dvišalių pagrindų susitikti su jumis visais ir su šešėliniais panešiais. Ačiū sekretariatui. Labai smagu buvo bendradarbiauti. Ir taip pat e, tikiuosi puikaus bendradarbiavimo, keičiantis pakeitimai su kitais nariais. Ačiū panešiai. Ačiū šešėliniams panešėjams. Aš manau, kad diskusija buvo įdomi. Ir mes. Uh, Iš tikrųjų, pusę valandos mes galėjome užtęsti šias diskusijas, nes mes vėliau šiek tiek pradėjome ir dėl balsavimo šiek tiek vėlavome. Taigi, galtinės datos, gegužės penktą dieną, pakeitimai paskutiniai pateikiami, birželio 15 dieną priimsime pranešimą komitete. Dabar kitas darbo atvarkės punktas, tai yra aštuntas punktas, tai yra jaunimo verslumo skatinimas, pasitelkiant švietimą ir mokymą. Tai yra pirmasis e, svarstymas. Tai būtent kultūros, kultūros komiteto pateikta iniciatyva šiuo atveju. Ir aš norėčiau e, ponė Žitnanskai, tai yra pranešėjai, suteikti žodį. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ačiū pirmininkė. Ši tema yra panaši į ankstesnę temą. Ir todėl kai kurie komentarai, manyčiau, bus kartojami ir aptariant šitą pranešimą. Šita tema yra labai svarbi Todėl verta skirti jai pakankamai daug dėmesio. Formalusis, neformalusis mokymas, mokymas visą gyvenimą yra labai svarbus ne tik tai darbuotojui, bet ir darbdaviui. Remdami šitą nuomonę mes atsižvelgėme į du pagrindinius aspektus praktinė patirtis turėtų būti įtraukta į visus pasirengimo darbo rinkai aspektus. Vokietija, pavyzdžiui, Niderlandai yra sukaupę daugiau patirties, kai kuriuose valstybėse juose yra mažiau. Kai kada jauni žmonės patekę į darbo rinką nėra visiškai pasirengę, šiems procesams, nežino, kaip pradėti verslą. Ir dėl tos priežasties mes netenkame daug uh, pajamų į mūsų biudžetus, bet ir prarandame pakankamai daug inovatyvių protų. Verslumas. Ir, ir naujų verslo vietų kūrimas turėtų būti e, siejamas su e, ekologija, taip pat e, reikėtų šiame procese padėti pažeidžiamoms žmonių grupėms, žmonėms su negale, Taigi į darbo, į darbo rinką reikia įtraukti įvairius Mm, įvairovišką darbo jėgą ir todėl reikėtų naudoti labai įvairias e, pritaukimo darbo rinką priemonės. Labai svarbu geriau informuoti apie finansinės e, priemonės, kurios e, yra numatytos gyventojams teikti informaciją apie programas ir jeigu tos informacijos nėra pateikiama valstybėse narėse, tai jos tiesiog nevykdo savo prievolių jauni verslininkai patekdami į darbo rinką turi žinoti, kad yra tam tikrų e, kontaktinių informacinių centrų, kurie teikia informaciją Pavyzdžiui, Slovakijoje jauni žmonės nelabai žino, kaip pradėti savo verslą, nežino, kur gauti informa informacijos, taip pat nelabai yra susipažinę su inovacijomis ir todėl jie ignoruoja tą sukauptą informacinę medžiagą. Labai svarbu ne tik paraginti komisiją, kad ji pasiūlytų naujas priemonės ir instrumentus, tačiau reikėtų ir patiems pagalvoti, kaip pasinaudoti turimomis priemonėmis, tai yra siūlyti mokymo programas, e, profesinių programų mokytojams. Mes rengdami šitą nuomonę pastebėjome, kad mes per daug dėmesio skiriame mokymui, bet ne užimtumui. Ypač mūsų komitete tai darome. Todėl kolegos, ko gero, turėtų daugiau dėmesio kreipti užimtumui apskritai, kadangi užimtumas yra pagrindinė mūsų komiteto veiklos rytis. Martina parengė labai kokybišką dokumentą, kuriame taip pat aptariamos panašios temos. Jame kalbama apie tai, kad reikia suteikti profesinės žinias, kvalifikaciją, kad jauni žmonės sėkmingai įsitvirtintų darbo rinkoje ir taptų ne tik tai darbo jėga, bet ir verslininkais. Dėkuoju pranešėjai Prieš suteikdama žodį e, e, kolegoms norėčiau suteikti žodį pirmiau Vander Kinderle, EPP atstovui, jis yra šešėlinis panešėjas. Aš pritariu pranešėjai, kad šita tema yra labai svarbi. Jau aptariant ankstesnį pranešimą buvo akivaizdu, kad šita tema nusipelno uh, daugiau mūsų dėmesio gailo, kad mes, gaila, kad mes neturime pakankamai laiko. Norėčiau padėkoti pranešėjai už šitą dokumento projektą. Jis yra puikus pagrindas toliau bendradarbiauti. Rytoj aš per darbinius pusryčius susitiksiu su mano rinkiminės apygardos jaunaisiais verslininkais ir tai bus labai gera proga pasikeisti nuomonėmis su tais, kurie tiesiogiai susiduria su jūsų minėtomis problemomis. Aš esu parengęs keletą pakeitimų, pavyzdžiui, pirmajame jūsų dokumento punkte yra kalbama apie tai, kad įmonės turėtų galvoti apie įdarbinio galimybės jaunų žmonių, kurie turi tam tikrų specifinių E, problemų. Verslumas turi būti skatinamas jau mokymo įstaigose, profesinio rengimo centruose ir verslumo e, iniciatyvas reikėtų skatinti apskritai jaunimo sąmonėje. Taip pat ir studentų įmonės reikėtų pripažinti, kai e, studentai jau imasi tam tikros veiklos, pavyzdžiui, sportuodami aktyviai ir studijuodami studentai galėtų būti įvertinami kaip tam tikros profesinės srities atstovai ir jų veikla įteisinta kaip tam tikros rūšies verslo e, veikla. Bet to, kai įmonė sužlunga, labai svarbu suteikti jai antrą galimybę. Tas pats pasakytina ir apie jaunų žmonių įkurtas verslo įmonės. Aš iš tikrųjų tikiuosi puikaus turningo bendradarbiavimo su jumis ir ateityje. Dėkuoju. Tęsėme Steinbrook. Ačiū pirmininkė. Pavel Ilijan negalėjo atvykti, kadangi jisai turi reikalų savo rinkiminėje apygardoje, tačiau jis norėjo paprašė padėkoti už gerą ataskaitą, pranešimą, kuriame atsis, atsispindi svarbus jauniems žmonėms, verslininkams klausimai. Kalbama apie inovaciją, apie įmonių steigimą, apie jaunimo nedarbą ir kitus dalykus. Mūsų šešėlinis pranešėjas nelabai supranta vieno dalyko jūsų dokumente ten, kur yra kalbama apie socialinės įmonės ir apie tai, kad jų veiklos sąlygos turėtų būti supaprastintos, nelabai supranta ryšio su mūsų aptariamu klausimu. Galbūt jūs aiškiau galėtumėt pasakyti, ką jūs turite omenyje ir kokį poveikį gali turėti jūsų siūlymai e, e, socialinėms įmonėms ir kaip tai susijęti su jaunųjų verslininkų veikla. Europos Sąjungoje taip pat reikėtų numatyti aiškias mm, institucijų prievolės vietoj to, kad būtų visuomet rodoma pirštais į valstybės nares. Jaunųjų verslininkų padėtis turėtų būti uh, gerinama, jiems e, suteikiant galimybę gauti mažas e, paskolas e, mažais, mažomis palūkonomis, iš anksto užbėgant už akių jo, jų įsiskolinimui visam gyvenimui. Reikėtų tiesiog išsiaiškinti, kodėl jauni žmonės vengia steigti savo įmonę, ko gero dėl to, kad to steigimo finansinės pasiekmes gali juos persekioti visą gyvenimą. Labai dažnai e, neįvertiname mes tų e, prielaidų. Aš manyčiau, kad mes įsiaiškinsime visus šitos klausimus ir parengsime gerą pranešimą. Dėkoju. Dabar Aldė šešėlinė pranešėja Martina Kokinė. Martina. Aš jau kalbu trečią kartą ir kuo daugiau kalbėsime, tikriausiai tuo pagerinsime mūsų pranešimų kokybę. Iš tikrųjų, aš pritariu pranešėjai, kuri mano, kad, jiems, kad jauniems žmonėms reikia skatinti, perteikti verslumo žinias Aš taip pat pradėjau savo pirmąjį verslą, kai buvau 17. A, ir ta praktika buvo labai naudinga. Naudinga paskatinti jaunus žmonės imtis verslo veiklos, tai yra svarbu ne tik galvojant apie e, e, jų apskritai gyvenimiškos patirties kaupimą, bet ir turint omenyje užimtumo sieki ir jo naudą šalies ir Europos ekonomikai. Žinoma, tarp mokymo įstaigų ir verslo reikėtų nutiesti uh, konkret, tiesesnis takus. Ir taip pat reikia stiprinti informavimą Jeigu grįžtume prie gerosios praktikos pavyzdžių, tai turime paminėti jaunus žmonės, studentus, kurie rodo pavyzdį, kaip galima pradėti verslą labai ankstyvame amžiuje. Taip pat reikėtų sudaryti sąlygas jauniems žmonėms keistis informaciją tarptautiniu mastu. Erasmus programa galėtų būti vienas iš būdų taip pat mokymasis mm, darbo vietoje arba e, verslumo mokymasis e, mokykloje. Labai svarbu ir skatinti jaunų žmonių inovacijas, e, išmanumą steigiant e, darbo vietas. Aš turiu tam tikrų idėjų ir pateiksiu jas savo pakeitimų siūlymuose. Labai svarbus pranešimas, jis yra svarbus ne tik tai mums, bet ir e, kultūros komitetui ir džiaugiuosi, kad kultūros komiteto atstovė taip pat yra šiame posėdėje klausosi mūsų diskusijos. Dabar GUE šešėlinis pranešėjas Petrik Harlik. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, pirmininkė. Žinoma, viskas, ką būtų galima padaryti dėl jaunų žmonių užimtumo didinimo, turėtų būti padaryta. Mes turime jiems padėti atsistoti ant kojo Ir tai ypač svarbu tiek socialinėms įmonėms arba įmonėms, kurios naujas technologijas skatina arba dirba ekologiškai. Mes turėtume diskutuoti ir rasti sprendimų, kad apsaugotume tokias įmonės, kad jos galėtų uh, gauti kreditus su labai mažom palūkanom ir taip pat kalbėti apie bendrą e, darbo rinkos aplinką. Nes jeigu tokios įmonės negalės patekti darbo rinką, tai jos ir negalės išgyventi. Antra pastaba. Aš nemanau, priešingai nei tai, ką mes bandome kartais sakyti ir tikėti to. Aš nemanau, kad toks projektas galėtų išspręsti tą milžinišką problemą, nes vienas ketvirtadalis Europos jaunimo neturi darbo. Reikėtų žymiai daugiau priemonių, svarbių esminių priemonių. Aš netgi priešingai galvoju, tai, kas vyksta dabar, kalbant apie tokią priemonę, kuri pranešime kalbama, yra tendencija sumažinti viešųjų paslaugų sektoriaus vykdyti savo funkciją. Ir atsižvelgiant į aukštą nedarbo darbą, reikėtų skatinti verslumą, įskaitant ir verslumą įmonių viduje. Yra įmonių, kurios e, tapo autonomiškos, e, tapo verslios. Bet socialinės teisės, kurios šiuo, metu yra, šiuo atveju yra labai svarbios, Dažnai jos yra panaudojamos kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, taip yra Prancūzijoje. Mes turime imtis iniciatyvos, kuri leistų visiems, kurie nori įkurti verslą, pradėti verslą, mes turime jiems padėti, tačiau nereikėtų sakyti, kad vien tai išspręs nedarbo klausimą, ypač jaunimo nedarbą. Aš siūlyčiau, kad diskutuojant ir svarstant tokius klausimus apie verslumo skatimą, taip pat reikėtų kalbėti ir apie e, darbuotojų, samdomų darbuotojų darbo sąlygas ir atlyginimus. Dėkoju. Merci beaucoup. And, uh... Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį žaliųjų šešėlinė pranešė į Karimadėlį. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjai už nuveiktą darbą. Visų pirma, reikia konstatuoti vieną dalyką. Tai yra, šiandien žmonės dar labiau verčiami skatinti jų verslumą, tai yra Prancūzija, tai yra Vokietija, bet jeigu pirmųjų metų rezultatus pažiūrėtume, 70 procentų tokių jaunimų dėja užrakina savo įmonių daris, tai yra jų sukurtos įmonės patiria bankrotą. Ir turime tai atsižvelgti, nes panašu, kad jeigu mes stumėme jaunimą į verslumą, į, jaunimo, į įmonių kūrimą, reikia suprasti, kad įkūrus įmonę, mes nesuteikėme reikiamo saugumo, reikiamo, reikiamo e, tvirtumo ir pagrindo tokiems įmonėms. Kai kalbam apie jaunimo verslumo skatinimą, reikia galvoti apie naujus modelius, kurie būtų siejami su naujomis novatoriškomis praktikomis. Šiandien 21 amžiaus įmonės, jaunimo įmonės nėra vakarykštės įmonės, tai yra skaitmeninės įmonės. Tai yra įmonės, kurios daug dėmesio skiria ekologijos klausimams, atliekų tvarkymui, apivartiniai ekonomikai. Šiandien mes kalbame apie pasidalinamąją ekonomiką. Ir tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kai, jaunimai kūrė, kai jaunimas kūrė įmonės, kai imasi verslumo. Aš manau, kad šiandien yra būtina, kad e, valstybės narės ir, komis, ir komisija skatintų e, jaunimą investuoti į įmonės, į įmonių kūrimą. Šiandien mes skatiname dinamiškumą, bet šiandien įmonės klausimas yra labai sudėtingas, reikia kurti kolektyvą, komandinį darbą. Ir apie tai yra kalbama, apie tai jūsų pranešime, kalbama apie socialinius klausimus. Aš taip pat e, norėčiau kalbėti apie kooperatyvų klausimą. Pone Štranbrūk apie tai irgi kalbėjo. Reikia kalbėti apie tokius kooperatyvus, kurie turi reikiamas priemonės, kad būtų galima sutvirtinti tą socialinį audinį ir kad jaunimas būtų įgytų stipresnės pozicijas tiek kaip verslininkai, tiek kaip vartotojai. Yra daug e, diskriminacijos dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių. Ir kai kalbame apie jaunimo verslumą, reikia kalbėti ir apie vienodas teisės. apie vienodas teisės e, su tais, kurie renkasi darbuotoje, samdo darbuotoje. Reikia užtikrinti saugumą darbę ir tos sąlygos turėtų būti vienodos visiems. Taip pat reikia kalbėti ir apie judumo laisvę. Kai mes skatiname jaunus žmonės judėti, būti mobiliais darbo rinkoje, reikia prisimti ir tam tikrą atsakomybę, nustatyti reikiamus ryšius. Mūsų tikslas akivaizdu suteikti jaunimui visas reikiamas priemonės, kad jie galėtų mokytis įgyti įgūdžių ir kurti naują ekonomiką, nes šiandienos ekonomika nėra grindžiama pelnu, jinai yra grindžiama solidarumu. Mes kalbame apie bendradarbiaujančią ekonomiką. Šiandien jaunimas, kai imasi tam tikro projekto, jie tai daro ne vien, kad uždirbti pinigų, jie tokiu būdu reprasmina savo gyvenimą, suteikia prasmės savo gyvenimui. Tai yra nauja šiandienio pasaulio vizija ir mes norime, kad ateitis būtų susijęma su didesnė atsakomybė. Mes tai skatiname, mes turime skatinti ekonominės, socialinės, aplinkosauginės praktikas įmonėse. Ir visa tai prasideda nuo mokymo, nuo mokyklų, nuo mokymo įstaigų, nes mokymuose įstaigose šiandien, kai mes kalbame, kad, kad labai daug yra e, mokymo įstaigų, kurios e, rengia verslininkus, tačiau remiasi ne tą pačią logiką. Praktiniai aspektai, socialiniai, aplinkosiniai aspektai jau yra mokomi e, šiuolaikinėse mokymo įstaigose. Reikėtų kalbėti apie sustiprintus e, šiuolaikiškus mokymo procesus. Ačiū. Toliau EFDD, ponė Dren, prašau. Te colleghi, eh, intanto ringrazio il collega relatore per la sua. Ačiū, eh, ponė pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti eh, ponė pranešėjai už jos darbą. Eh, kaip ir Martina, aš taip pat dirbau įmonėje ir ilgus metus dirbo, aš pradėjau dar jauname amžiuje ir per pastarosius dešimt metų užsiemiau tuo, kad teikiau paslaugas mažosioms vidutinėms įmonėms. Taigi būtent mums reikia šių mažų vidutinių įmonių, bet mums reikia atitinkamų, atitinkamų išmanimo, atitinkamų įgūdžių, kurio padėtų bendradarbiauti su tomis įmonėmis. Ir jas, tos įgūdžius reikia perteikti jauniems žmonėms, kad jie galėtų pas, e, kad jie galėtų turėti atitinkamą pasirinkimą. Žinoma, tokia veikla yra susijusi su tam tikromis rizikomis, susidurime su tam tikromis kliūtėmis. Dažnai atsitinka taip, kad e, startuoliai arba naujai kurtos įmonės po trumpo laiko bankrutuoja. Žinoma, jauni žmonės yra e, labai inovatyvūs, Ir e, jeigu sudaro tokia situacija, kad trūksta daug tradicinių darbo vietų, tada e, jauni žmonės, kurie startuolius, e, rengia naujus projektus, bet neturi atitinkamų žinių ir įgūdžių. Ir tą tad reiktų pasistengti, kad jie būtų pakankamai paruošti. Žinoma, tai yra ir socialinė problema. Dažnai jauni žmonės pasinaudoja savo tėvų santaupomis, kurdami naujas įmonės Ir tada jau kyla tikros problemos. Žinoma, mes turime, bet mes turime sukurti atinkamą kontrolės arba priežiūros sistemą, kurią mes galėtume įvertinti būtent naujos įmonės veiklą, jos įkūrimą. Taip pat mes turėtume, turėtume panaikinti atitinkamas neligumus techninė, techninė komercinė kompetencija turi būti skatinama, būtent kad ta naujai sukurta įmonė, tas startuolis išgyventų. Bet tai turi vykti viskas palaipsniui. Mano nuomonė, šiuo atveju mes kalbame ne apie teoriją, ne apie techninį išsilavinimą, ne įmonių kultūrą. Mes kalbame apie atitinkamus mokymus. Mokymus darbo vietoje. Apie praktinę patirtį Mes turėtume kalbėti ne tik apie švietimą, bet turime sukurti atitinkamas e, struktūrinius paskatas. Na, čia e, pirmiausia galėtume kalbėti apie stipendijas, apie e, praktinę patirtį, mokantis studijų metu. Žinoma, tai yra labai svarbu jauniems verslininkams. bet, kaip žinome, yra daugybė ir kliūčių, su, kuriais, e, su, su kuriamis susiduria šitie jauni verslininkai, tai būtent mokesčių klausimai, įvairios kitos kliūtis. Tai yra veiksniai, kurie daro svarbu poveikį jų verslo sėkmiai. Aš manau, kad um, svarbu pabrėžti, kad mažas ir vidutinės įmonės yra ES ekonomikos variklis. Ir jauni verslininkai bus e, mūsų ekonomikos vedliai ir manau, kad juos mes e, investuojame dar nepakankamai. Ačiū. Dabar mano sąraše yra ponia Sander, ponia Makintar ir ponia Šaudrova. Aš norėčiau paklausti, ar kiti parlamento nariai taip pat norėtų pasisakyti prieš užbaigiant sąrašą. Jeigu niekas nenori pasisakyti, tada ponia Sandar. Prašau. Ačiū pirmininkė, aš savo ruoštų noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Tam, kad kurti įmonę, ir jos viziją, apie tai kalbėjo daugelis kolegų, būtina sutelkti dėmesį į jaunimą. Nuo pat jauniausiojo amžiaus, netgi taip galėčiau pasakyti. Tai taip pat yra svarbu ir stažuotėse, lankymuose ir praktikoje įmonėse. Svarbu, kad tie, tas jaunimas turėtų globalę įmonės viziją, nes dažnai uh, tai, ką jie mato įmonėje per kelias dienas ir per kelias savaitės, kai yra stažuotėje, jie turi, susidaro tokią gana ribotą viziją, e, kokias, e, kokios yra paslaugos ir kaip vyksta darbas. Reikia globalios vizijos, e, kaip įmonės veikia. Antras dalykas, kurį norėjau pabrėžti, tai yra vaidmuo, kurį vaidina tam tikros asociacijos įvairiose valstybėse narėse. Noriu vieną paminėti. Tai yra jaunimo ekonominės asociacijos, jaunųjų piliečių, verslininkų asociacijos. Būtent tos asociacijos leidžia savanoriškai gyvendinti tam tikrus projektus savo regionuose, savo vietovėse kad jie galėtų vadovauti ir vykdyti tos projektus, tarsi jie patys būtų įmonės vadovai. Tai leidžia jiems e, suprasti, e, kaip funkcionuoja įmonė ir kurti įmonės viziją. Aš nenoriu ypatingai pabrėžti, tai kolegos padarė, kad, kad e, stažuotės ir būtent jaunųjų įmonių, jaunų įmonių vadovų apmokymas – yra labai svarbus ir reikėtų tai pabrėžti. Pone Dėly neseniai tik kalbėjo apie naujai įkurtas įmonės, kurios dėja bankrutavo. Tyrimai rodo, kad kai jauni įmonių vadovai, kai jiems, kai jiems yra padedama teikiama pagalba metus, dviejus metus ar ilgiau, ji tokiu atveju galima labai reikšmingai sumažinti tokių jaunai, naujai sukurtų jaunų žmonių įmonių bankrotą. Dar noriu pabrėžti, jog būtina supaprastinti procedūrą, mažinti biurokratiją, mažinti administracinį krūvį, nes visą tai tikrai gali atgrasyti jaunimą e, kurti įmonės reikėtų daugiau teikti skaitmeninėms technologijoms dėmesio, nes tai yra artima jaunimui. Ačiū. Ačiū, panė Magintar. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti Janui ir tikrai pasveikinti ją parengus puikų pranešimą. Tikrai atliktas puikus darbas. Iš tikrųjų įdomu kiek daug žmonių remia šį pranešimą iš tikrųjų. Tai tikrai padrasinantis faktas. Ir kaip komitetas mes turime remti tokias idėjas, kuriuose, kuriamis pagristas šitas pranešimas. Yra daugybė, yra daugybė sąsajų tarp šio pranešimo ir Martinas pranešimo. Vienas iš tų dalykų, kuris yra svarbiausias arba labai svarbus, yra e, švietimas, tai būtent mokykloje padeda siekti vėliau ir verslininko sėkmės. Tai turėtų būti ir finansinis mokymas. Jisai padėtų jauniems žmonėms suprasti, kaip, pavyzdžiui, perskaityti, skaityti balansą ir suprasti, kam reikalingas tas balansas. Kad e, jauni žmonės suprastų, kas yra vadovavimas, kad suprastų, kas yra lyderystė, kad skatintų savo verslumo įgūdžius ir suprastų, kaip veikia apskritai įmonė, Aš manau, kad iš tiesų taip mes padėtume jauniems žmonėms visoje Europoje, jeigu mes daugiau nuveiktume šioje srityje. Aš manau, kad mes taip pat galėtume keistis gerąją praktiką įvairiose valstybėse narėse. Tai vienas iš tų pavyzdžių yra uh, Junktinėje karalystėje. Tai yra sistema pavadinta Young Enterprise. Tai yra grupė vaikų mokykloje, bet iš tikrųjų tai yra, aš sakau vaikai, bet tai iš tikrųjų jauni žmonės, 16-18 metų. Tai yra nedidelė grupelė, kuri pradeda verslą būtent mokyklose ribose, kontroliuoja mokyklos, jie turi įregistruoti šitą savo įmonę, turi e, vystyti veiklą, jie turi mentorius iš vietos uh, verslininkų asociacijos arba bendruomenės ir jie taip pat konkuruoja. Tai būtent kiekviena mokykla toje srityje turi atitinkamą įmonėlę parduotą kažkokius dalykus arba produktus arba paslaugas. Ir metų pabaigoje yra didžiulis, organizuojamas didžiulis konkursas ir jame yra apdovanojamas nugalėtojas. Ir e, tai rodo, koks įdomus gali būti verslas ir e, koks tai gali būti smagus dalykas pradėti savo verslą. Aš manau, kad e, daugelis iš mūsų pradėjo dirbti jaunystėje. Pirmasis verslas, kurį aš pradėjau, tai buvo aš po 17-18 metų, tai nepavyko. Bet kitas verslas po keliarių metų vis dar tęsiamas toliau. Taigi aš manau, Ir iš tikrųjų pasakyti, kad e, šitos pirmosios nesėkmės nieko nėra blogo. Daug pirmųjų įmonių žlunga. Bet dauguma dabartinių sėkmingiausių verslininkų patyrė daug nesėkmių, kol patyrė didžiulę sėkmę. Mes galime taip pat parodyti daugybę sėkmingų verslininkų, kurie pradėjo nuo mažo. Pradėjo nuo mažos įmonėlės, kai jie buvo labai jauni. Na, iš tikrųjų, Alan Sugaras, tai Lordas Lord Sugar dabar vadinamas, jisai pradėjo nuo įvairių gaminių pardavimo turguje. Ir aš manau, kad tie žmonės galėtų prisidėti prie to, kad būtų skatinamas versliškumas jie galėtų padėti jauniems žmonėms pradėti. Jie būtent galėtų papasakoti apie savo džiaugsmą, apie entuzijazmą, pradedant verslą. Ir e, sužadinti iš jaunų žmonių vaizduotę. Ir e, jauni žmonės paprastai turi puikių naujų idėjų. Ir visuomenė gali pasinaudoti tomis naujomis idėjomis, inovacijomis. Ir e, man labai smagu, kad mes dabar galime diskutuoti dėl šio pranešimo ir tikrai linkiu sėkmės Janai. Ačiū, panė Makintar. Dabar norėčiau suteikti žodį OKULT komiteto atstovai pranešėja iš panešadravai. Pirmiausia, aš noriu padėkoti visiems kolegoms už pirmą pasikeitimą nuomonėmis. Turiu pasakyti, kad tai man buvo labai įdomu, tikrai mane praturtino. Uh, Jūsų požiūris ir jūsų patirtis verslumo srityje, verslo srityje. E, jūsų ryšys, jūsų požiūris yra labiau motivuotas, labiau susijęs su darbo rinka. ir siekiate pagerinti tą darbo rinką. Dabar e, jums leidus norėčiau daugiau kalbėti apie mano parengtą pranešimą kaip kultūros komiteto pranešėjas. Pranešimo pavadinimas verslumo skatinimo ir švietimo skatinimo, skatinimas. Dabar kalbėsiu čekų kalba. Typovaná a já jsem přesvědčena o tom, že zpráva kolegyně Žitňanské i vaše. Iš tikrųjų, daug klausimų buvo aptarta ponios Žitňanskė pranešime. Ir aš norėčiau pateikti tik kelias pastabas. Ir tos pastabos būtent praturtintų ir mano nuomonę ir e, būtų atsižvelgta į tos dalykus, kurie jau buvo nuveikti šioje srityje. Pirmiausia, aš manau, kad e, komisijos ir e, atinkamo komiteto pastabas reikėtų sutraukti į vieną krūvą, kad galėtume įvertinti tas problemas. Nes iki šiol nebūtų, nebuvo bandymo visa, visas tas pastabas integruoti į vieną visumą, atliekamas kartais netgi dvigubas darbas. Taigi, aš manau, kad šitas pakartoti tai, ką, ką pasakė ponė Dėlė žaliųjų vardu. Tai būtent kalbant apie šitą verslumo skatinimą. Pirmiausia, e, buvo kalbama apie bendradarbiavimą, naujas technologijas, bet galbūt mes į šią apibriežtį įtraukti tokius dalykus, kurie padėtų E, švietimą suderinti su verslumu. Tai būtent e, švietimas turėtų padėti idėją perkelti į praktiką ir būtent sėkmingai. Tai nereiškia, kad e, tas žmogus, kuris, kuris yra verslininkas, jaunas verslininkas, pats vienas turi tą idėją gyventi praktiškai. Mes turime jam padėti, kad būtų užtikrintas solidarumas, kad kad būtų suprant, suprantami jo būkštavimai, jo siekiai. Bet tai šitas jaunas verslininkas turi veikti nepriklausomai. Ir taip pat turėtų būti a, mokoma, a, būtent, kad tie jauni žmonės būtų ištvermingi, kad jie nepalūštų po pirmos nesėkmės. Ir taip pat norėčiau paminėti tai, ką pas buvo pasakyta anksčiau. Taigi, verslumo mokymas tai yra iš esmės naujas požiūris į verslumą. Tai yra įgūdžiai, kurių reikia jauniems žmonėms. Jauni žmonės a, turi mokėti ir sugebėti imtis rizikingo verslo ir nebijoti rizikos. Čia mes kultūros komitete būtent tai ir e, minime. Ir E, vidurinėse mokyklose ir aukštosiuose mokyklose būtent turėtų būti užtikrinamas toks verslumo mokymas. E, Europos komisija apskritai šiuo atveju užtikrina tik tai koordinavimą, paramą. Bet aš manau, kad mes turime remtis, žinoma, ir gerąją praktiką, sukurti atinkamus e, patirties dalymosi tinklus. Mes turime e, e, turėti bendrą požymį, požiūrį. Šiuo metu e, mes negalime keistis naudingąją arba gerąją patirtimi bet yra projektų, kurie susiję su šiais mūsų siekis, tai yra junior achievements. E, aš manau, kad e, e, šitas, šitas projektas yra tikrai tinkamas pavyzdys, nes jau beveik šimtmetį yra teikiama tinkami apdovanojimai jauniems verslininkams. Ir baigdama norėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjunga remia verslumą dabartinėmis programomis, būtent remia verslumo mokymą švietimo srityse. Tai būtent skatinamas e, verslumas, užtikrinamas motivavimas, būtent, kad jauni absolventai būtų jau pakankamai motivuoti ir turėtų pakankamai žinių, kad galėtų toliau vadovauti įmonėms arba kurti jas. Tačiau tai yra tik atitinkamos, e, atitinkamo proceso elementai. Turi būti struktūra sukurta visa, kad tokios įmonės galėtų būti kūriamas ir, jos, ir veikla būtų tesiama. Mes e, turėtume apnagrinti atskirus švietimo sistemos aspektus. E, būtent politiškai e, verslumas yra skatinamas. Bet atitinkama struktūra turi būti taip pat sukurta, kad, kad jauni žmonės galėtų ir norėtų tapti verslininkais. Ačiū už jūsų iniciatyvą, jūsų pranešimą. Iš tiesų pranešimui prisidės padės jūsų pastabos. Taigi dabar, prieš teikdama žodį pranešėjai, aš norėčiau paklausti komisijos, ar jūs turėtumėt kažkokių pastabų, kurias norėtumėt pateikti ir mums? Taip. Ačiū, e, panė pirmininkė. Aš norėčiau tik tai pasveikinti komitetą, e, nes e, šis nuomonės projektas tikrai yra svarbus, e, žengiant tolimesnius žingsnius. Ir mes taip pat prisidėsime, teikiant savo indėlį šioje srityje. Ačiū, dabar grįžtame prie pranešėjos. Mūsų jau spaudžia laikas, taigi prašau. Ačiū Pone pirmininkai, aš tik tai trumpai kalbėsiu, nes mes kalbėjome, diskutavome šiek tiek per ilgai. Aš norėčiau uh, nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Aš atsakysiu tos klausimus, kurie man asmeniškai buvo užduoti, galbūt šiek tiek uh, vėliau, kad galėtume mes e, panagrinėti juos išsameu. Aš nesutinku, kad šitas finansinis raštingumas turėtų būti skatinimas, tai būtent užtikrinant tinkamą mokymą. Uh, nes, nes mm, dažnai pirmus mėnesius arba pirmus metus, kai yra pradedamas verslas, geras patyrimas galėtų e, padėti išvengti bankroto arba žlugimo. Ir žinoma, antros galimybės užtikrinimas taip pat yra svarbus. Aš e, manau, kad mes turėtume skatinti e, daug jaunų verslininkų būtent toliau tęsti veiklą, ryštingai tęsti veiklą, būti drąsiems, nebijoti tų biurokratinių kliūčių ir kurti atitinkamas paskatas, o ne kurti kliūtis. Ir žinoma, sumažinti tas kliūtis, kurios susijęs su administracinė našta. Taigi, taigi ačiū Jums ir bendradarbiausime toliau. Ačiū Jums visiems už šias įdomias ir reikšmingas diskusijas. Aš norėčiau tik tai priminti, kad pakeitimus galima teikti iki gegužės 6 dienos 12 valandos. Dabar perėsime per kitą darbo atsakės punktą. Tai yra devintas darbo atsakės punktas. Tai yra įstaigų atsakingų už profesinių pensijų skirimą, veiklą ir priežiūrą. Čia mes e, svarstame 84 papildomus pakeitimus, e, kurie buvo pateikti dėl e, pranešimo, dėl nuomonės būtent, kurią pateikė Jeroin Lenars. Skirtingą požiūrį priėmė taryba, gruodžio 10, 10 dieną praėjusiais metais, o mes dabar suteiksime žodį mūsų pranešėjai, ponai Žeronai. Um, in, in March we had a good and frank discussion. Iš tikrųjų, kovo mėnesį vyko labai įdomios diskusijos dėl šios nuomonės ir dėl bendro požiūrio į ją. Mes vadovavomės principu, kad institucijose atsakingose už profesinių pensijų skirimą labai svarbu atsižvelgti į socialinį tikslą tai yra ir sakoma šito dokumento nuostatose. Labai svarbu užtikrinti ryšį tarp įstaigos atsakingos už profesinių pensijų skirimą, darbdavio ir darbuotojo sąsajas. Aš manau, kad valstybėse narėse reikėtų dėti daugiau pastangų įdėti, kuriant antrosios pakopos pensijų sistemas, kad nebūtų jokių pertrūkių mokant e, pensijas. Kai kalbame apie tik tai pirm, pirmojo ramščio pensijų sistemas, tai visada susidurime su nepakankamomis biudžeto lėšomis valstybėse narėse. 2000 60 metais atrodo, kad du žmonės turės uždirbti vienam žmogui pensiją ir todėl reikėtų pagalvoti apie tai, kaip išvengti tokios situacijos jau iš anksto. Kai kalbame apie profesinės pensijas, tai neturėtume pamiršti, kad pensinio draudimo sistemos turi būti tvirtos ir užtikrinti pakankamą socialinę apsaugą Ir todėl labai svarbu, kad šitos sistemos padėtų stiprinti Europos socialinį modelį apskritai. Mane nustebino kai kurie pateikti pakeitimų siūlymai, kuriais rekomenduojama apsirikboti vien tik tai valstybinėmis pensijomis Aš atmečiau šituos pasiūlymus, kadangi manau, jog ES tikslas sukurti tokią situaciją, kai e, e, pensinio amžiaus e, darbuotojai gali mėgauti savo gyvenimu, gaudami pensijas ne tik tai iš vieno šaltinio. 65 pakeitimų siūlymai dar turėtų būti įtraukti vienai par kitaip į tekstą. Tačiau kai ką dar turėsiu aptarti su kolegomis, kai kuriais pasiūlymais yra neleidžiama investuoti į reguliuojamas rinkas. Todėl mes turėtume ES mastu apsispręsti, kaip reikėtų vertinti konkrečias specifinės situacijas valstybėse narėse. Taip pat turėtume atsižvelgti į galutinį tikslą, turėdami omenyje, kaip vienoks arba kitoks sprendimas paveiks ir tą asmenį, kuriam yra skiriama pensija. Labai svarbu ne, neuždėti papildomas administracinės naštos valstybėms narėms, pakeičiant pensinio draudimo sistemas, kuriomis pasitikė piliečiai. Yra dar keletas pakeitimų, į kuriuos aš įsigilinsiu kartu su kolegomis šešėliniais pranešėjais. Norėčiau pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp aukštų ES standartų, užtikrinant valdyseną, informavimą ir e, socialinį saugumą, tačiau kita vertus reikia valstybės narės raginti dirbti veiksmingai, tačiau atsižvelgti į nacionalinius uh, E, interesus ir specifiką. Aš manyčiau, kad Strasbūrė diskusijas pratesime ir dar suspėsime įvertinti siūlymus. Iš karto suteiksiu žodį šešėlėms pranešėjams. Pirmasis kalbės Jokim Šuster. Ačiū. Tie keitimų pasiūlymai rodo, kad esame suinteresuoti šiuo pranešimu ir kad puikiai vertiname pranešėjo darbą. Aš tikiuosi, kad jis bendradarbiaudamas su mumis pagerins šitą tekstą ir mes pasieksime puikaus galutinio rezultato. Aš bent jau norėčiau paminėti vieną dalyką susijusi su komisijos veikla. Mūsų manimų įmonės pensijos yra e, pensinės išmokos, o ne socialinės išmokos. Ir todėl mes turėtume apsispręsti, kaip galiausiai vertinsime socialinės išmokas. Ir nemanyčiau, kad turėtume siūlyti visiškai harmonizuoti pensinio draudimo sistemas, kadangi uh, kiekvienoje valstybėje reikia atsižvelgti į įsivyravusią praktiką ir į sistemų specifiką. Tai būtų vienas iš principų, kurio mes turėtume laikytis, bet to, manyčiau, kad aptardami kitus klausimus mes turėtume susitarti. Taigi pensija yra socialinė išmoka ir todėl valstybėms narėms turi būti palikta veikimo laisvė. Kitas dalykas, negalima visko reguliuoti savanoriškai, be jokių minimalių standartų. Taigi minimalūs harmonizavimo reikalavimai turėtų būti keliami ES mastu, tačiau neperlenkiant lasdos, ne didinant biurokratijos, Ir taip pat kolega teisingai pastebėjo, jog reikėtų tikslinti tekstą dėl to, kas turėtų patekti į priedus, kadangi komisijos pateiktame pasiūlyme yra numatyta, jog nereguliuojamų rinkos produktų draudimas turėtų būti aptariamas kaip kitaip, tačiau reikėtų pagalvoti, kaip vertinti tų produktų kilmę, kaip reikėtų įvertinti pajamas, kurios yra gaunamas nekilmės valstybėje ir taip toliau. Manyčiau, kad šiais klausimais reikėtų dar tartis, bet ko gero veiklos, verslo veiklos valstybės principas būtų priimtiniausias. Iš tikrųjų yra labai daug pakeitimų siūlymų. Aš manau, kad mums bendradarbiaujant pavyks į visus juos tinkamai atsižvelgti. Ačiū kolegai Šuster. Ane Gerek. Gerbiami kolegos, gerbiamas pranešėjau. Aš jau anksčiau aptariant jūsų pranešimą sakiau, kad jis yra geras pagrindas toliau kalbėti ir profesinė pensija yra viena iš dviejų pakopų sistemos sudėtinių dalių. Patkeitimai, kurie yra pat, pat, pat, pasiūlyti, yra labiau techninio pobūdžio, jais yra siūloma atsisakyti biurokratijos, padaryti pensijų sistemą daugiau aiškesnę ir suprantamesnę gavėjams ir taip pat sumažinti administracinę naštą. Labai svarbu sukurti nuostatas, kurios, kuriuose atsižvelgtų ir į šeimose praleista vaikų auginimo ir ūkdymo laiką. Tai labai svarbu moterimis, kurios dirba namų ūkėje ir augina vaikus. Taigi vaikų ūkdymo laikas nėra atostogos arba laisvalakis, tai yra darbo veikla. Kai kuriuose valstybėse tiesiog valstybės mastu šita veikla įvertina tam tikrą piniginę išraišką. Ir tai nėra tik tai pačių tėvų reikalas. Jeigu mes taip vertintume, tai būtų kažkas panašaus į įteisintą vergystės formą. Ir todėl, galvojant apie profesinę pensiją, reikėtų kaip nors atsižvelgti ir į tą vaikų auklėjimo, auginimo, ūkdymo veiklą namuose. Be to, ES komisijos pasiūlyme yra numatyta įdėkti e, trečiųjų pakopos ir kitų pakopų pensinių išmokų e, sistemų sertifikavimą. Taigi tas sertifikavimas kol kas naudos gavėjui nieko, nieko neduos. Tiesiog ten, kur kalbama apie pensiją, reikia ir kalbėti, kad tai yra pensija, o ne kaip nors kitaip formuluoti. Taigi tikiuosi puikaus bendradarbiavimo ir ateityje ir tikiuosi ir indėlio keičiant mūsų požiūrį į profesinės pensijas. Alde atstovas, atstovė Martina. Aš kalbėsiu Marianos Harkin vardu, kuri yra šešėlinė pranešėja, ji pateikė savo mintis raštus, aš jas perskaitysiu. Norėčiau padėkoti pranešėjui už labai didelį darbą, kurį jisai įdėjo rengiant šį pranešimą. Aš pritariu jo požiūriui į tai, kaip reikėtų vertinti deleguotus teisės aktus. Jie turėtų būti, jeigu apskritai, naudingi tikslui pasiekti. Labai svarbu, kad pensijų fondai atitiktų minimalius reikalavimus dėl lėšų, dėl kompetencijų, tačiau nereikėtų, kad tie patys reikalavimai būtų keliami ir patikos fondams tarptautinis auditas ir kontrolės taip pat turėtų būti numatytos vertinant šių fondų veiklą. Viskas turi būti atliekama priklausom nuo to, koks yra sistemos pobūdis, kokia apimtis ir kokia specifika. 14, 16 ir 26 pakeitimuose yra pakankamai daug tikslių specifinių nuostatų, pavyzdžiui, 14, 14 pakeitime ji atsisakė, atsisakė nuostatos dėl rizikos vertinimo. Aš manyčiau, kad jeigu atsakytume visų šitų pakeitimų siūlymų, mes nepasieksime tinkamos pusiausviros. Pavyzdžiui, 16 pakeitime, kur kalbama apie direktyvos peržiūrą ir įgyvendinimą, arba 26 pakeitime yra kalbama apie bendradarbiavimą, kuriant vidaus mm, kontrolės sistemas. Iš tikrųjų, vienas modelis netinka visoms valstybėms, turint omenyje, kad valstybėse narėse pensijų sistemos skiriasi ir reikalavimai yra kitokie. Todėl, nors yra kalbama apie tai, kad pensiją reikėtų apskaičiuoti pagal tai, kurioje valstybė, pagal tą valstybę, kurioje gaunamos pajamos, tačiau vis dėlto tie pasiūlymai turėtų būti proporcingi. Arba pavyzdžiui, septintame pakeitime, kur kalbama apie komandiruojimus darbuotojus, 22-ame, kur kalbama apie darbuotojų E, pensijų dalies arba visos pensijos perkelimą į kitas valstybės. Visais atvejais reikia numatyti lankstumą. Dar kartą sakau, kad iš esmės pritariu daugumai pranešėjo pasiūlymų, tačiau svarbiausias dalykas - užtikrinti pensinių išmokų stabilumą. Mes e, e, kalbame apie Žinoma, toliau aš mm, pasirengusi bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir pranešėjų. Visą tai pasakiau aš Marijanos Harkin vardu. Gonsalės Guė. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo pastangas. ir taip pat e, paminėti šio klausimo politinį aspektą. Kodėl antrosios pakopos pensijų sistemos gali būti rizikingos? Pranešėjas teisingai pastebėjo, kad valstybinės pensijos sistemos patiria labai didelį spaudimą dėl dviejų priežasčių. Dėl krizės iššūkių dėl krizės, kuri įvyko dėl finansinių institucijų veiklos ir dėl to, kaip į pensijas žvelgiama politiškai. Kadangi nuo finansinių institucijų šitas spaudimas perkeliamas į politinį ir socialinį lygmenį. Iš tikrųjų, profesinių pensijų sistemoms tenka patirti didžiulį spaudimą, tačiau vis dėlto kuriant alternatyves pensinių, pensijų sistemas nebūtinai spen, problemas bus išspręstos. Pavyzdžiui, Ispanijoje šitos e, valstybinių e, daug žmonių paėmė kreditus, paskolas ir dabar negali jų gražinti ir tiesiog turime pagalvoti apie ES pramonės konkurencingumą. O tai reiškia, kad mes turime stiprinti valdyseną ir priežiūrą, tačiau mes vis dėlto nemanome, kad reikia kad, kad nereikia stiprinti valstybinės pensijos, valstybinių pensijų sistemos, taip kaip siūlo e, pranešėjas. E, pavyzdžiui, pensijų fondų e, pelningumas kartai sudaro tik tai vienas procentas, taigi tie, tos, tie fondai yra valdomi nepakankamai efektyviai. Be to, išperkant Ispanijos viešojo sektoriaus e, e, skolas, mes taip pat nelabai pasistumėjome į priekį, o jeigu mes kurtume alternatyves antrojo ramšio pensijų sistemas, tai dar labiau susilpnintume e, profesinių pensijų sistemas ir tos pensijos taptų ne teisę, o socialinė išmoka, e, ne pensija, kuri tiesiog turi būti piliečiams išmokama. Labai svarbu užtikrinti, kad mūsų gyventojai išėję į pensiją turėtų pakankamai lėšų e, pragyvenimui ir todėl į tą valstybių pensijų sistema turi būti išsaugoma ir joje turėtų būti pakankamai išteklių. Uh, Žaliųjų atstovė Jean Lamberts. Ar kas nors iš žaliųjų frakcijos pavaduotų Lamberts? Atrodo, ne. Kolegė McIntyre prašė žodžio, norėčiau pasiteirauti, ar dar kas nors norėtų kalbėti, tada aš įtraukčiau į sąrašą. McIntyre. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą ir už tai, ką jisai pasakė šiandien kalbėdamas apie pakeitimus. Aš pritariu antrojo ramščio pensijų sistemai, pritariu taip pat ir trečiojo ramščio pensijoms kadangi kiekviena valstybė narė turi skirtingas pensijų sistemas, galbūt kai kam tai nepriimtina, tačiau jungtinės karalystės pensijų sistema yra taipogi specifika ir aš pateikiau atsižvelgdama į tai e, savo pakeitimus 1, 3, 4 ir po to Simonas pateikė pakeitimą dėl 1, 3, 4. Tie abu pakeitimų siūlymai yra panašus savo turiniu ir aš norėjau e, pritarti šono pakeitimui 104 dėl socialinių partnerių įtraukimo į socialinių pensijų sistemas. Tai labai svarbus aspektas Junktinėje karalystėje. Savo pakeitimuose aš siekiau, kad būtų mažinami kaštai. kadangi didėjant kaštams nukentės pensijų gavėjai. Labai svarbu užtikrinti tą apsaugos lygį, kuris jau yra nustatytas, nereikėtų išradinėti dviračio ir neieškoti galimybių papildomai apsaugai nustatyti, jeigu tokia apsauga jau yra uh, užtikrinta siūlomas e, poveikių vertinimas papildomai kainuos 3-4 e, eurus kiekvienam asmeniui per metus. Manyčiau, kad tai yra papildomai didelė su, suma. Taigi reikėtų neuždėti papildomos naštos, kuri galėtų e, turėti finansinio poveikio pensijų sistemoms. Aš nenorėčiau trukdyti jūsų dėmesio ilgiau, tačiau pasakysiu, kad vienas 30 pakeitimas man yra nepriimtinas, e, kuriuo yra abejojama valstybinių pensijų sistema. Jeigu mes e, pritartume šitam siūlymui, tai valstybėse narėse būtų bandoma nukreipti pensijų fondus į, į investicijas. Tai galbūt ir padėtų ekonomikai, tačiau būtų pakankamai rizikinga. Yra ir kitų dalykų, kurie man kelia šiek tiek nerimo. Aš kalbėjau apie profesinę kvalifikaciją. Šis aspektas reikštų, kad socialiniai partneriai galėtų būti eliminuojami iš šių sistemų, pensinių sistemų. O aš jau minėjau, kad socialinius partnerius kaip tik reikia įtraukti į pensijų, pensijų sistemų veiklą. 137 pakeitimas taip pat panašus į šono pateiktą e, pakeitimą ir aš tikiuosi, kad bent jau nacionaliniu lygmeniu mums pavyks susitarti nebūtinai tarp frakcijų, tačiau kaip ten bebūtų, aš dėkoju pranešėjui už tai, ką jis nuveikė ir už tai iš anksto, ką jis dar nuveiks. Dėkuoju kolegiai McIntyre, o dabar kolegai Sayer suteikiu žodį, tačiau galbūt jūs susitarsite į tarpusavyje. Ačiū. Sveikinu pranešėją ir šešėlinį pranešėją. Atrodo, kad šiuo klausimu uh, yra galimybė iš esmės susitarti. Aš nekalbėsiu apie konkrečius pakeitimus, tačiau paminėsiu tik tai vieną dalyką. Pranešėjo aštuntasis pakeitimas. Numato aukšto lygio ekspertų darbos grupės steigimą, kurioje būtų aptarinėjimų pensijų politikos svarbiausi klausimai šitoje aukšto lygio darbo grupėje, mano manimu, reikėtų kalbėti apie tuos asmenis, kurie tiesiog negali į pensijų fondą nukreipti savo um, sutaupytas lėšas. Pavyzdžiui, mokytojai, kurie nemoko mokykloje kaip etatiniai mokytojai, bet jie yra mokytojai valandininkai. Ir jie dirba labai dažnai mokyklose, bet ir mokymo agentūrose, centruose. Iš esmės jie lieka tą patį dėstymo mokymo darbą kiti jų kolegos mokytojai patenka į e, e, mokytojų pensinių, pensijų sistemą, o pastarieji negali dalyvauti šioje E, pensijų sistemoje, kadangi laikomasi principo, kad į pensijinę sistemą tam tikrą asmenį nukreipia darbdavys, o ne jo atliekama veikla. Todėl reikėtų atsižvelgti į tuos mokytojus ir išsiaiškinti, kodėl šie asmenys nepatenka į E, kaupiamąją pensijų sistemą. Norėčiau paprašyti komisijos atstovų, ar jisai turi kokią nors nuomonę šiuo klausimu. Dėkoju. Labai trumpai paminėsiu tris dalykus. Mūsų pristatyta direktyva tiesiog neketinama kaip nors pakengti socialiniams sutartims. Taigi valstybės narės savarankiškai kuria savo pensijų sistemas, atitinkamai įvertina atostogų laiką ir taip toliau. Taigi mes e, manome, kad socialinių įstatymų reikia laikytis, tai yra savame suprantamas dalykas. Tačiau mes taip pat norime, kad mm, Europa pateisintų jai keliamus lūkesčius, kadangi mes turime imti socialinės atsakomybės ir taip pat e, įtraukti e, finansinės rinkas į socialinių išmokų e, sistemas. E, kadangi šioje srityje e, yra dirbama, kadangi lėšos yra nukreipiamas į kapitalo rinkas įvairiomis formomis, tai galėtų būti obligacijų forma ar kažkaip kitaip. Ir į tuos produktus taip pat reikėtų atsižvelgti, nesvarbu, į kokias rinkos priemonės yra investuojama, reikia numatyti e, galimybę asmenims nukreipti lėšas būtent į kitas alternatyves e, kaupimo, pensijų kaupimo sistemas arba fondus. Mes nevertiname šios direktyvos pagal tai, ar viena ar kita pensijų ar pensijų fondų kaupimo sistema geresnė ar blogesnė. Mes manome, kad nereikėtų taikinti vieno principo visoms valstybėms, tiesiog numatyti galimybę pasirinkti e, vieną iš variantų ir, žinoma, mes profesinės pensijas kaip sistemą, manome, reikia išsaugoti. Pranešėjas. Ačiū. Ačiū kolegoms, kurie kalbėjo iš tikrųjų mes sutarėme, ko turime siekti šiuo pranešimu. Yra kai kurių dalykų, kuriuos bendradarbiaudami mes dar patikslinsime. Džiaugiuosi, kad mes sutarėme dėl to, jog reikia E, e, labai atsargiai vertinti pensijų fondo išmokas ir socialinės išmokas. Taip pat suprantame, kad negalima pritaikyti vieno kurpaliaus visoms valstybėms, kadangi yra nusistovėjusios istoriškai skirtingos pensijų sistemos, bet to investicijų reglamentas e, kuriuo yra draudžiama nukreipti lėšas gaunamas iš nereguliuojamų rinkų dėl šeimos politikos ir e, pensijų sistemų. Iš tikrųjų, direktyva, ko gero, yra pats tinkamiausias dokumentas, kuriame reikėtų aptarti E, šeimų veiklos klausimus ir e, žinoma užtikrinti reikėtų institucijų skaidrumą ir gerą valdyseną. Dėl deleguotų komisijos planuojamų teisės aktų. Iš tikrųjų, galbūt reikėtų atsisakyti šio siūlymo, kadangi jis atitinka subsidiarumo principui, reikėtų laikytis proporcingumo ir siekti, kad šitos e, sistemos būtų kuriamos atsižvelgiant proporcingai į jų riziką. Gonzalės, iš tikrųjų, uh, finansų krizė turėjo poveikio pirmos pakopos pensijoms. Tačiau mes ir direktyvoje, ir pranešime konstatuojame, kad antrojo, antrosios pakopos arba antrojo ramščio pensijų sistemos niekaip neturėtų pakeisti pirmojo ramščio pensijų Jos yra reikalingos abiem lygmenimis ir mes puikiai suprantame, kad reikėtų visiems ES piliečiams siekti užtikrinti padores gyvenimo sąlygas ehm, jiems išėjus į pensiją. Iš tikrųjų labai svarbu atsižvelgti ir į profesinės kvalifikacijos klausimus, 137 pakeitimas dėl rizikos įvertinimo. Aš esu pateikęs panašų savo pakeitimo siūlymą pranešime. Taigi aš manyčiau, kad mes puikiai suprantame, jog šią problemą teks vienaip ar kitaip išspręsti. Dėkoju už jūsų pasiūlymus ir tikiuosi puikaus, sėkmingo bendarbiavimo artimiausiamis savaitėmis. Dėkoju pranešėjui, šešėliams pranešėjams, komiteto nariams. Norėčiau priminti, kad šitas pranešimas bus priminėjimas e, kovo 20, e, gegužė 28 dieną. Baigėme šio rytinio posėdžio darbą ir susitiksime po pietų 3 valandą. So this was it? Sorry.